Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung und das. Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį ir klausimą. Noriu pasveikinti visus čia susirinkusius, ypač e, komisijos, paskirtai komisijos narį, daktarą Tonijo Borgo. E, Malonu Jūs čia matyti. Aš pristatysiu, kaip viskas vyks, kad visi žinotų, koks, koks darbas mūsų laukia. Mes turime tris valandas. Visų pirma, pasisakys daktaras Borgas. Jis padarys dešimties, pasakys dešimties minučių žanginę kalbą. O paskui e, turime numatę 155 minutės klausimams ir atsakymams ir šis laikas bus suskirstytas štai kaip. Bus galimybė užduoti dešimtį ilgesnių ir šešiolika trumpesnių klausimų. Juos užduos aplinkosaugos komiteto nariai. Taip pat IMKO komiteto nariai užduos klausimus. Tris ilgus ir tris trumpus ir taip pat numatytos trys minutės uh, Imko komiteto pirmininkui Malcolmui Harbūrui pasisakyti. Malonu Jūs čia matyti. Ir trečiasis komitetas dalyvaujantis šiame klausime yra Žemės ūkio komitetas. Ir jie turės uh, galimybę, jo nariai turės galimybę užduoti penkis trumpus klausimus. Viskas vyks pingpongo sistemos pagrindu. Uh, klausimai, paskui dvi minutės e, kandidato atsakyti, 45 sekundės po to papildomam klausimui. Jeigu klausimą autoris nori jį užduoti ir vieną minutę kandidato atsakyti. O užduodant trumpus klausimus, trijų minučių klausimai, 50, taip pat dvi minutės atsakymams. Drauge su Malcolm Harbūru Mums šiandien tenka užduotis taip pat priminti, kad šiandien yra tarptautinė mandagumo diena. E, tikimės, kad viskas vyks sklandžiai. Norime, kad darbas vyktų normaliai, laikantis drausmės ir kad šiandien įvyktų klausimas. Kalbėdamas aplinkosaugos komiteto vardu. Noriu pasakyti, kad įvyko kai kurių paskutinės minutės pokyčių. Turiu omeny tai, kad ankstesnio e, komisijos nario klausimą norime atskirti nuo šios dienos klausimo. Tai yra neužduoti klausimų šią temą šiandienos klausimuose. Norime, kad vyktų konstruktyvus klausimų atsakymų raundas. Visų pirma, suteikiu žodį uh, ponui Borgui. Iš Maltos jis turės dešimtį minučių savo įžanginiam pareiškimui. O dabar noriu paprašyti, kreipiuosi visus. Kaip jau sakiau, šiandien yra tarptautinė mandagumo mandagaus elgesio diena. Tai reiškia, kad visi turėtų susėsti, laikantis mandagaus elgesio taisyklių. Ir elgtis ramiai ir tyliai. Kad daktaras Borgas galėtų pasakyti savo įžanginį e, pareiškimą. Prašau, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman, for your courteous remarks as well. Ačiū pirmininkė už tokius malonius žodžius. Gerbiami nariai, man iš ties nepaprastai didelė garbė būti šiandien čia, šiame pastate, šioje institucijoje ir keisti nuomonėmis su šio parlamento nariais. Esu paskirtasis komisijos narys, e, atsakingas už sveikatos ir vartotojų politiką. Šis rytis yra tikroji, realioji Europa, žmonių Europa, nes šis sritis susijusi su kasdieniu žmonių gyvenimu, ji susijusi su pacientų. E, aktualijomis. Pastaruosius 20 metų dirbau parlamento nariu, taip pat dirbau Maltos vyriausybėje ir buvau tarp kitų klausimų atsakingas ir už Europos reikalus. Jeigu būsiu paskirtas į šį postą, panaudosiu visą savo sukauptą patirtį Europos piliečių gerovės vardan. Noriu pažadėti, kad uh, sieksiu santykių su jumis grįsti bendradarbiavimu. Ne tik dėl to, kad parlamentui priskirtos atitinkamos funkcijos. Aš visada būsiu pasirengęs su jumis susitikti, bendradarbiauti, bendrauti ir būsiu atviras ir sąžiningas. Nežadu to, kas, to, ko neįmanoma pasiekti, bet pažadu konstruktyviai dirbti, siekdamas konkrečių rezultatų. Uh, Būsiu bešališkas ir objektivus, nepriklausomas ir visų pirma būsiu europietis. Savo politinės karjeros pasarų 20 metų didžiąją laiko dalį skyriau Maltos įstojimui į Europos Sąjungą. Kodėl? Nes tikiu europietiškomis vertybėmis ir jas puoselėju. Man tenka garbė Esu pagerbtas to, kad dvi svarbiausios Maltos politinės partijos palaikė mano kandidatūrą, o Maltos politinė sistema yra ryškinys pats savaime. Ir jeigu būsiu paskirtas iš šį postą, turėsiu rūpintis vartotojais ir e, pacientais, ligoniais, bei užtikrinti e, testinumą, atkurti pasitikėjimą, bei visiškai atsidėti manęs laukiančių užduočių gyvendinimui. Visiškai įsipareigoju visiems dabartinės kadencijos komisijos duotiems pažadams ir įsipareigojimams siekti visų klausimų sprendimo, taip pat e, dirbti toliau svarstant, siekiant pažangos e, E, pristatytų mano srityje teisės aktų klausimais. Mano svarbiausias siekis užsitikrinti visuomenės pasitikėjimą ir dėl to, kaip vartotojų, taip pat galvoti apie tai, kaip vartotojų politika gali užtikrinti didesnį pasitikėjimą vidaus rinką ir didesnį pasitikėjimą mūsų poli, poli, priimamų politinių sprendimų moksliniu pagrindu. Ką tai reiškia, kalbant apie atskiras politikos sritis? Sveikatos apsaugos srityje mano svarbiausių prioritetų bus pristatyti plataus užmoje e, pasiūlymą dėl e, tabako gaminių. Rūkimas sukelia daugybę e, ankstyvų mirčių 95 procentai e, rūkalių pradeda rūkyti dar nesulaukia 25 metų, 70 procentų net nesulaukia 18 metų. Ir aš rengiuosi patikti plataus užmojo pasiūlymą, pagal kurį bus peržiūrėta tabako gaminių direktyva. Šis pasiūlymas numatys veikiančią vidaus rinką, kurioje e, bus užtikrinta aukšto ligmens sveikatos apsauga tai turėtų būti pasiūlymas, kuris e, atitiktų Europos piliečių lūkesčius. Ir aš tikiuosi jūsų paramos, kad įgyvendinčiau, e, kad pasiekčiau šio tikslo. Kitas mano prioritetas e, bus gerinti pacientų padėtį ES valstybėse narėse, kovojant su chroniškomis lygomis ir senėjimo sukeltomis negaliomis, atsižvelgiant į finansinių suvaržymų aplinkybės. Pagrindinių teisų hartijoje nu, kiekvienam numatyta teisė į sveikatos apsaugą. Aš palaikysiu valstybės narės joms siekiant tobulinti savo sveikatos apsaugos sistemas, pasitelkiant visas prieinamas priemonės. Aš visiškai paisiau valstybių narių uh, pirminių kompetencijų šioje srityje, tačiau esu įsitikinęs, kad mes galime daug pasiekti, dirbdami drauge, mokydamėsi vieni iš kitų ir sutelkdami turimus išteklius. Uh, Sveikata yra investicija, ne tik kaštai. Manau, kad tai yra vertybė pati savaime, o ne tik kažkas, kažkoks priedas prie kitų svarbių aspektų. Pirmininkė, dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių savo gimtąją kalbą, vienintelę oficialią ES senąją semitų kalbą. Ništinis Gurako. Kalbant apie, vartu, kalbėdamas apie vartotojų politiką, norėčiau patikinti jūs, jog jeigu būsiu patvirtintas komisijos nariu, rengiuosi e, siekti vartotojų interesų apsaugos ir užsi, užsim, užsimti jų sklaidą. Svarbiausia yra užtikrinti, kad būtų įgyvendinti patvirtinti teisės aktai, kad vartotojų teisės taptų realybę visoje vidaus rinkos erdvėje ir kad vartotojų interesai atsispindėtų visose ES politikos srityse. Vidaus rinka turi būti naudinga vartotojams, turi pasiūlyti privalumų. Turime stiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinką ir būtent tai padės ES e, atsigauti ir užsitikrinti augimą. Vartotojams labiausiai rūpi saugumas saugumo aspektai. Ir kitų metų pradžioje, draugė su uh, komisijos vicepirmininku uh, Tajani, rengiuosi pateikti pasiūlymą dėl e, maisto produktų saugos ir rinkos stebėsenos. Tai sustiprins jau galiojančias taisyklės ir patobulins e, rinkos e, stebėseną bei įgyvendinimą teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą. Siūlymų paketas įtvirtins paprastą dalyką saugumas neturi būti užtikrintas konkurencingumo sąskaita. Saugumas, saug, maisto produktų sauga yra svarbus aspektas investic, investicija ES užtikrinant ypač aukštus e, maisto produktų ir paslaugų saugumo standartus. Kitas kita teisėkuros iniciatyva, kurią aš pristatysiu, jeigu būsiu patvirtintas kitų metų pradžioje draugė su komisijos nariu Barnyje, yra iniciatyva dėl bankų sąskaitų. Jos tikslas - užtikrinti, kad vartotojai gautų visą informaciją skaidriai ir galėtų nesudėtingai e, pasirinkti vienokią ar kitokią sąskaitą, pakeisti savo sąskaitas. Gerbiami nariai, maisto produktų srityje ES yra daug pasiekusi. Galime didžiuotis tuo, kad už pas mus užtikrinami griežčiausi pasaulyje maisto apsaugos standartai paremti mokslo standartais. Būtent mokslu vadovausiuosi priimdamas sudėtingus sprendimus. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti jau galiojančių taisyklių taikymui ir jų gyvendinimo užtikrinimui. Tačiau dar, čia dar yra nemažai erdvės pažangai. Rengiuosi pristatyti pasiūlymų paketą dėl augalų sveikatos, e, gyvūnų sveikatos, e, sėklų, taip pat išlaidų maistui ir trašoms laikotarpiu nuo 2014-2020 ir kontrolės sistemos tie pasiūlymai turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje ir tai turėtų su, užtikrinti geresnį, tai turėtų supaprastinti taisyklės ir užtikrinti jų gyvendinimą. Taip pat turime užpildyti egzistuojančią spragą klonavimo srityje. Sieksiu pateikti teisės pasiūlymą dėl novatoriško maisto produktų kitais metais. Toliau gyvūnų apsauga. Gyvūnų uh, gerovė yra svarbi Europos vertybė ir aš ją puoselėju. Uh, gyvūnai yra jaučiantys, jaučiančios būtybės. Ir sieksiu užtikrinti geresnę, geresnius gyvūnų gerovės standartus, e, siekdamas e, teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo. E, ryštingi veiksmai gali duoti apčiuopiamų rezultatų. Aš visiškai palaikau šį, šį požiūrį. Uh, Mes sieksime patobulinti gyvūnų laikymo sąlygas ir užtikrinti geresnės gyvūnų transportavimo sąlygas. Pirmininkė gerbėmi nariai, ekonominių krizų metu pastebime tendenciją mažinti išlaidas viskam Man svarbiausias veiksnys ir siekis bus užtikrinti, kad kuomet biudžetas mažinamas, jis būtų mažinamas protingai, nepamirštant būtinybės apsaugoti visuomenės e, silpniausius ir pažeidžiamiausius narius. Europa niekada neturėtų nusimušti nuo socialinio kompaso. E, sveikatos ir vartotojų politikos sritis yra tos sritis, kuriuose veiksmai ES mastu gali užtikrinti aiškių ir apčiuopiamų e, apčiuopiamos naudos vartotojams ir pacientams. Jei aš užsitikrinsiu jūsų pasitikėjimą, aš atiduosiu visą savo energiją ir panaudosiu visus savo gebėjimus savo darbe ir e, sieksiu bendradarbiauti su jūsų parlamentu, siekdamas įgyvendinti šios politikos potencialą, kuriant geresnę Europą. Ačiū. Ačiū, daktarė Borgai. O dabar e, pradėsime pirmąjį koordinatorių klausimų turą trumpams klausimas, kurį pateiks ponas Pėteris Lyzė. Išjungtas kalbėtojo mikrofonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamasis e, paskirtasis komisijos nariai už jūsų įdomią įžanginę kalbą. Aš norėčiau šiek tiek detaliau e, sužinoti jūsų nuomonę apie, apie tabako produktų direktyvą. Šis klausimas komisijoje atidedamas jau keletą kartų. Prieštingai tam, ką jūs sakėte, yra daug manančių, e, sakančių, kad e, šią direktyvą galima atgaivinti, nors ji dabar atrodo mirusi. E, E, mes norėtume, kad kuo daug greičiau tai būtų padaryta. Ar jūs turite kokį tvarkaraštį, kada ta direktyva galėtų būti atgaivinta? Ar jūs galėtumėt pristatyti detaliai tą tvarkaraštį, ką jūs iš esmės apie tai manote ir ar ketinate daryti viską, ką galite, kad daugiau nebebūtų dėlsima? Ačiū ir ponė Borga, ar norėtumėt atsakyti? I believe that the tobacco di directive is not dead. Aš manau, kad tabako direktyva nemirusi, ji dar tikrai pulsuoja gyvybę. Savo politinėje karjeroje esu sprendęs daug problemų ir klausimų. Aš e, žinau, yra sakančių, kad neišpildyti pažadai sugrįžta bumerangų. Bet aš galiu Jums pažadėti štai ką. Jeigu būsiu patvirtintas komisijos nariu, Mano pirmasis žingsnis bus nusiųsti e, tabako direktyvą atitinkamų tarnybų konsultacijom. E, ir stengtis ją patvirtinti jau sausio mėnesį. Šių datų aš nesukūriau, aš patikrinau datas ir tvarkaraščius ir galiu pasakyti, kad šiame darbe mane paskatino ir paremė pats komisijos pirmininkas Baroso. Taigi tai, ką aš jums sakau, yra įgyvendinamas pažadas ir labai svarbu, e, jeigu tokia direktyva bus e, priimama, E, kad jūs man padėtumėt ir kad ta direktyva galėtų būti įgyvendinta šios, šios komisijos kadencijos metu. Aišku, e, turime suprasti, kad kol kas direktyva ir jos projektas dar nėra patvirtinti komisijos kolegijoje, bet aš galiu jau bendrai išsakyti savo nuomonę apie tai, kas joje turėtų būti surašyta. Visų pirma, manau, kad tabako produktai turi atrodyti kaip tabako produktai ir jų skonis turi būti toks, koks yra tabako produktų skonis. Ši direktyva yra pagrista sutarties 114 straipsnių, kuris garantuoja, kad vidaus rinkoje bus užtikrinta aukšto lygio vartotojų sveikatos apsauga. Taip pat mes turime apsaugoti ir jaunimą. Visa statistika rodo, kad labai didelis procentas tų, kurie rūko pirmą kartą, e, žengia šį žingsnį labai ankstyvame amžiuje. Taip pat yra fiksuotos tam tikros tendencijos, pavyzdžiui, kad moteris rūko dažniau negu vyrai. Taigi turime šią problemą spręsti ne tik E, e, pateikdami tabako produktus kaip tikrus tabako produktus, bet ir vykdydami visuomenės, ypač jaunimo informavimo kampanijas. Be to, mes turėtume nediferencijuoti tarp skirtingų tabako produkto, skirtingų tabako produkto rūšių. Kitas klausimas, e, ponė McKevin. Aš esu čia, kitoje salėje, gerbiamas paskirtasis komisarė. Jūs kalbėjote daug apie tai, kad reikia ginti Europos vertybės, ypač pagrindinių teisų hartiją. Norėčiau, kad jūs man atsakytumėt tokį klausimą. Kaip galima tai e, suderinti su daugeliu pranešimu apie jūsų politinę veiklą Maltoje. Pirmiausia, aš turiu galvoje jūsų veiklą susijusią su moterų teisėmis ir abortais. Ar jūs e, ketinate sugriežtinti įstatymus Maltoje, kad e, abortai būtų uždrausti? Bet jūs žinote, kad yra daug, mo, daug atvejų, kai nešios moteris važiuoja į užsienį aborto. Kitas dalykas dėl žmonių nediskriminavimo pagal lytinę orientaciją. Mes esame gavę pranešimų, kad jūs esate linkęs e, su savo partija neįgyvendinti visapusiškai ES įstatymo dėl laisvės menų judėjimo. Tai e, pradeda e, labai plačią diskusiją apie teisės Maltos vidaus rinkoje. Kaip e, jūs galite paaiškinti ir suderinti tokius pareiškimus su jūsų ketinimais dirbti Europos komisijoje ir ginti ES interesus? Ačiū už e, klausimą ir kandidatų dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl aborto. Šiuo klausimu sutartyse yra labai aiški nuostata valstybių narių rankose yra sprendimas leisti ar neleisti abortus. Todėl aš, kaip Europos komisijos narys, laikysiuosi sutarčių, taip pat laikysiuosi pagrindinės nių teisų hartijos ir laikysiuosi subsidiarumo principo, pagal kurį Europos komisijai neleidžiama niekaip kištis į tokių teisų gyvenimą. Tačiau aš norėčiau šitą paaiškinti. Taip jau atsitiko, kad e, man prieš akis dabar guli pranešimas iš laikraščio. Prieš 14 metų, kai man buvo patiktas labai aiškus klausimas, ar reikėtų leisti maltietiai, neščiai, moteriai važiuoti į Britaniją aborto, ar tai buvo legalu tas klausimas e, uh, 1998 metais The Times of Malta laikraštyje buvo man pateiktas. Ir manęs buvo paklausta, ar jūs sutinkate, kad yra legalu išvažiuoti iš Maltos tokiais tikslais. Atsakiau taip. Nors aš pats viešai esu pasisakęs prieš abortus, aš manau, kad teisiškai ši moteris nepadarė nieko blogo. Nes ji vyksta į valstybę, kurioje abortai yra visiškai legalus. Ir uh, Maltos e, baudžiamoji teisė apsiriboja Maltos teritoriją. Tada aš buvau kritikuotas už tą atsakymą ir buvo paskeltas toks pranešimas. Reaguojant į daktaro Tonio Borg komentus e, The Times laikraštyje vakar, toks ir toks ponas sakė, kad yra gana keista, kad daktaras Borg, e, Krikščionių demokratų partijos narys, pareiškė, jog ta moteris teisiškai nepadarė nieko blogo. Taigi aš norėjau atsakyti ir paaiškinti savo poziciją taip. Dėl lytinės orientacijos. Šiais metais aš padėjau renkti įstatymą, kuriame pirmą kartą bus reglamentuojami santykiai už uh, santokos ribų, įskaitant ir tos paties lyties asmenų santykius. Ir šiais metais aš balsavau už tai, kad būtų padidintos bausmės nusikaltimams e, nukreiptiems prieš asmenis e, esančius kitokios lytinės orientacijos. Galiu pasakyti, kad Hartijos 21 straipsnėje yra draudžiama diskriminacija dėl lytinės pakraipos ir aš e, pats puoselėjau tokius pat tokias pat idėjas. Papildomas klausimas. Kaip šios nuomonės įtakos, įtakos sprendimus kolegijoje, pavyzdžiui, dėl uh, kamieninių lastelių tyrimų arba paramos programų šeimos planavimui, moterų reprodukciniai sveikatai besivystančiose šalise ir panašiai. Vieną minutę atsakymui, prašom. Aš laikysiuosi visų komisijos priimtų programų. Paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad šios programos jau yra priimtos E, jos e, priimtos kolegialumo principų. Skirtingose valstybėse galioja skirtingi įstatymai. Jie turi būti priimami pagal e, tam tikrų šalių teisinę poziciją. Tai gina sutartys. Todėl man neiškils jokių sunkumų, nepaisant savo asmeninių įsitikinimų, įgyvendinti tas programas, kurios yra priimtos pagal valstybių narių įstatymus. Tai apima ne tik ES valstybės narės, bet ir šalis esančias už ES ribų. Kitaip, subsidiarumo principas būtų pažeistas, nes subsidiarumo principas tik tai reiškia, kad kiekviena valstybė, ar joje abortai leidžiami ar ne, e, gali elgtis taip, kaip nori ir niekas negali kištis į sprendimus, kurie jau yra padaryti. Ir aš pats ne, nesikišiu į tokius priimtus sprendimus, nes aš būsiu patvirtintas Europos komisijos nariu, ne Maltos komisijos nariu, o Europos komisijos nariu, kur ir į tą vietą mane nominavo Malta. Ačiū. Ms. Davis. One minute, please. Krisas Deivisas, paskirtasis komisarė. Aš nebejoju, kad jūs esate gabus politikas, tačiau aš nepritariu jūsų požiūriui. Malta yra konservatyvi šalis, tačiau net konservatyvioje Maltoje jūsų pažiūros yra gan ekstremalios. Ir mes žinome, kad jūs esate pasakę homofobiškų pastabų apie tos pačios lyties poras. Jūs tenkitės taip, pai, taip pat pakeisti kai kurios įstatymus. Ir aš taip pat prieštarauju tam, ko jūs pasakėte apie, apie spermos donorystę. Mes atidžiai išnagrinėjame kiekvieno kandidato poziciją įvairiais klausimais. Kodėl aš turiu pritarti jūsų kandidatūrai ir kodėl aš neturėčiau kreiptis į Maltos ministrą pirmininką tam, kad jis pateiktų kitą kandidatą, kuris būtų kiek nusaikesnis. Prašau, dvi minutės. Be abejo, jūs galite rinktis. Čia aš galiu paaiškinti jums, ką aš kada nors sakiau. Aš nesu prieš tai, kad būtų uh, reguliuojami santykiai, kurie nėra oficialiai registruoti. Aš esu pateikęs e, įstatymų projektus, kurie yra skirti tam, kad būtų reguliuojami e, neregistruoti santykiai tarp įvairių lyčių, e, tarp įvairių žmonių, heteroseksualių ir homoseksualių. Kai šis, kai šis įstatymo projektas bus patvirtintas, Šis dokumentas suteiks teisinės te, teisės ir įsipareigojimus poroms, kurios registruoja savo partnerystę. Nepriklausomai nuo to, ar tai būtų homoseksualus ar heteroseksualus asmenys. Štai taip aš galiu pailustruoti savo pažiūras. Be to, pagal šį statymą galima bus nu, pasirašo nuomos sutartį, nurodyti, kad jau gyvensite su partneriu. Ir prieš trijus metus per debatus aš pasakiau, kad būtų neteisinga įstatym, tvirtinti įstatymą apie nekilnojamų turto nuomą, pagal kurį leistų homoseksualiai porai kartu nuomotis patalpas, jei mes neturime įstatymų, kuris reguliuotų tokių porų santykius. Tačiau dabar bus, dabar yra svarstamas mano pateiktas įstatymo projektas. Ir po to, kai jis bus patvirtintas, mes galėsime sugrįžti prie nuomos e, įstatymo. Aš niekuomet nesu nieko nepadarus ir negražus sakęs apie uh, gėjus, niekuomet nesakiau, jog uh, jie turi būti traktuojami kažkaip išskirtinai. Ir jūs galite patikrinti visuose posėdžių protokoluose. O kai kurios kitas pastabas aš išsakiau tuomet, kai, ta, kai aš ir nesitikėjau kada nors susidurti čia, šioje salėje prieš jūs. Krisas Deivisas. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymą, bet be abejo žinote, jog e, ko gero kas nors e, paprieštaraus tam, ką jūs sakėte. Ir aš galėčiau tik tai pas, e, pasakyti, kad gal mums reikėtų elgtis taip, kaip buvo patariama elgtis per airijos referendumą. Jei nežinote, kodėl reikėtų pasakyti taip, sakykite ne. Nes aš Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų socialinės pažiūros neįtakos jūsų darbo rengiant įstatymų projektus? Aš visuomet remsiuos žmogaus teisų hartiją. Štai čia yra žmogaus teisų hartija. Ir aš prisimenu, kad ministrų kabinete, mūsų ministrų komitete, kaip ir kitose šalyse, vyko diskusija dėl šios žmogaus teisų hartijos. Ir aš tuomet pasisakiau už ją. Ja. Aš pateikiau statymo projektą, kuriuo siekiama pamanaikinti mirties bausmę. Aš taip pat pateikiau statymo projektą e, tam, kad būtų pripažinti vaikai gimę e, ne santokoje. Aš iki šiol e, skaitau paskaitas Maltos universitete, žmogaus teisų tema. Taigi žmogaus teisų hartija man yra labai brangi. 21 straipsnė labai aiškiai yra pasakyta, kad bet kokia diskriminacija, ne vien dėl lytinės orientacijos, bet apskritai bet kokia diskriminacija yra uždrausta ir aš tuo ir remsiuos. Štai, e, štai kas bus mano pagrindinės, e, pagrindinis orientyras. Hasisatu. Aš norėčiau pratesti taip, ką kalbėjo Dendama Makeven ir Krisas Deivis. Uh, Mes žinome, kad tuo met, kai jūs e, ėjote Maltos užsienio reikalų ministro pareigas, Malta pasipriešino kai kuriams labai svarbioms jungtinių tautų iniciatyvoms, tokiams, pavyzdžiui, kaip e, Kairo platformai, nepaisant to, kad dauguma valstybių narių rėmė šias iniciatyvas. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, Ar jūs ketinate remti seksualinės ir reproduktyvios sveikatos e, svarbą vystomosios politikos kontekste? Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie tai. Ką jūs manote apie kovą su živ ir AIDS epidemija? Ir kaip jūs ketinate rūpintis rūpiečių sveikata? Prašau, galite atsakyti. Aš e, dirbau ūsinių ministrų ketverius metus ir man nėra tekę užsimti visumoje bendradarbiavimu. Šį klausimą reikėtų pateikti atitinkamiems atsakingas pareigūnams. Tačiau aš galiu pasakyti, kad aš laikysiuosi jau primtų sprendimų remiantis subsidiarumo principo. živ ir AIDS bei kitos lygos, ačiū Dievui, kad šiandien situacija yra kitokia nei praeitie. Mes turėtume džiaugtis pažanga, didžiuotis tą pažangą, kuri buvo padaryta kovojant su živ ir AIDS. Reikėtų gerinti diagnostiką bei gydimo metodus. Ir labai svarbu yra atsisakyti žmonių patiriančių laikin, šių laikų tragediją stigmatizavimo. Ir jei jūs mane pasirinksite, tuomet aš galėsiu dalyvauti konferencijoje, kuri netrukus vyks, joje bus kalbama apie živ ir AIDS ir žmogaus teisės, nes AIDS yra lyga, kuri įtakoja ir uh, žmogaus teisų padėtį. Ir aš galiu Jūs patikinti, ponia Hatu, kad aš šitoje konferencijoje galėsiu elgtis kaip Europos komisijos narys. So, um, like to, uh, clarify... Aš norėčiau, kad Jūs dar kai ką man paaiškintumėt. Ar Jūs pritarite man ir parlamento daugumai, kad uh, gerbti homoseksualų teisės bei užtikrinti e, deramą lytinį paauglių švietimą yra labai svarbu, norint veiksmingai kovoti su živ ir AIDS, bei norint apsaugoti mūsų žmonių sveikatą. Dėkuoju, ponė Borg. Taip, e, ponė Hasi, Aš nebejoju, kad diskriminacijos apraiškų mes matome visose valstybės narėse. Aš manau, kad mes turime atvirai apie tai kalbėti, aptikti e, tokius atvejus, diskriminavimo atvejus ir e, juos e, panaikinti. Aš atsimenu, kad kažkada, duodant kraują, reikėjo, reikėjo taip pat atsakyti klausimą, ar jūs esate homoseksualus ar homoseksualus. Uh, tai yra smulkmena, bet e, žmogus, kuris privalo atsakyti į šį klausimą, gali patirti nepatogumų. Ir tai yra tik tai vienas pavyzdys to, kaip žmonės kartais gali būti diskriminuojami dėl jų lytinės orientacijos valstybės narise. <laughs> Ačiū toliau, ponė Jena Kudakis. Ačiū. Mano frakcija šį klausimą laiko galimybę įvertinti jūs ir jūsų pasirengimą norėčiau priminti, kad nacionalinė sveikatos apsaugos politika ir nacionaliniai sveikatos apsaugos įstatymai išskirtinai yra valstybių narių e, prerogatyva. Kalbant apie e, klinikinių tyrimų direktyvą, nežiūrint jos e, gerų ketinimų, ją priėmus nuo 2004 metų klinikinių tyrimų kiekis sumažėjo 25 procentais. E, dabar daug ilgiau užtrunka laiko pradėti klinikinį tyrimą ir išaugo biurokratija šioje srityje. Kaip Jūs manote, nauji teisės aktai galėtų atsižvelgti į šiuos aspektus ir juos spręsti ir kaip, padid, kaip išplėsti sritis, ku, ku, kuriuose mokslininkai atlieka tyrimus? Klinikinių tyrimų direktyva, kuri šiuo metu yra svarstoma, jos peržiūra siūloma dėl jūsų ką tik paminėtų priežasčių. Kaip jūs ir sakėte, sumažėjo klinikinių tyrimų skaičius ir todėl komisijai teko įsikišti, teikiant šios direktyvos pasiūlymą. Ne tam, kad ji kad būtų sumažinti saugumo reikalavimai, bet tam, kad būtų sumažinta biurokratija ir kad kiek įmanoma daugiau klinikinių tyrimų būtų vykdoma laikantis visų saugumo reikalavimų. Svarbus ne tik saugumo reikalavimai, bet ir e, informuotas e, tuose tyrimuose dalyvaujančio asmens sutikimas. Todėl manau, kad institucijos, kurios prašo tokių tyrimų, ne tik farmacijos pramonė, bet ir e, akademinės institucijos yra suinteresuotos jais. Todėl turime sužinti biurokratiją, kad tie tyrimai taptų įprastu dalyku, bet taip pat laikytis e, numatytų reikalavimų. Sakau tai, nes buvo kritikos kad direktyvoje nebeliko kai kurių reikalavimų. Tačiau mane informavo, kad taip bandoma laikyti subsidiarumo principo, nes valstybėse narėse yra, dirba etikos e, institucijos komitetai, kurie patys gali išspręsti šiuos aspektus. Ir būtent todėl laikantį subsidiarumo principo etikos komisijos e, privalomai nėra paminėtos šioje direktyvoje. Ačiū. Ar bus papildomas klausimas? Ačiū. Pagal pasiūlymą visos valstybės narės turės sukurti nacionalinius identifikavimo mechanizmus, kad nekomerciniai sponsoriai galėtų tenkinti visus klinikiniams tyrimams keliamus reikalavimus. Kaip jūsų manimų tai bus įgyvendinta, kas e, prisims visus kaštus, kas finansuos tai, jeigu valstybė e, nenorės prisimti visos finansinės raštos. Svarbiausias tikslas yra sumažinti biurokratiją, o ne ją padidinti. Ir komisijos siekis yra jūsų minėtas, palengvinti jūsų minėtoms institucijoms galimybės pačioms pradėti klinikinius tyrimus. Todėl e, direktyvoje ir kalbama apie nacionalinės identifik identifikavimo institucijas. Aš čia neižvelgiau kažkokių ypatingų sunkumų. Žinoma, tai reikės toliau dar svarstyti, kuomet pasiūlymas pasieks kitus teisėkuros etapo, etapus, proceso etapus. Tačiau šiandien susidariusi kontroversiška situacija tuo bus išspręsta. Ir ta situacija bus išspręsta priėmus šį teisės aktą. Todėl, kaip žinote, kaip žinote, šis pasiūlymas pasirodė 2012 metų Liepos mėnesį ir darbas kol kas vyksta. Aš tikiuosi, kad pavyks pasiekti susitarimo dėl šios pasiūlymo dabartinės komisijos kadencijos metu. Pirmininkas, norėčiau kai ką paaiškinti, e, kalbant apie darbo tvarką. E, jūs turite galimybę užduoti klausimą kandidatui ir po to užduoti papildomą klausimą. Uh, jeigu ne, nesulauksite e, išsamaus atsakymo, jūs negalite, jūs galite tik užduoti papildomą klausimą, o ne visiškai kitokį antrą klausimą. Dabar žodis poniai Liotard. Ačiū. Aš čia. Kaip e, sveikatos apsaugos ir vartotojų teisų komisijos narys. Jūs e, vaidinsite svarbiausią vaidmenį užtikrinant pacientų ir sveikatos apsaugą Europoje. Kaip, kaip sakėte, e, šioje sveikatos apsaugos sistemoje egzistuoja netoligumų vertinant vyrų ir moterų padėtį, taip pat heteroseksualius ir homoseksualius asmenys, įvairių etninių grupių atstovus. E, Kaip jūs rengėte užtikrinti teisę į sveikatos apsaugą ypač moterims? Moksliniai, mokslinės studijos atskleidė, kad tais atvejais, kai abortas nėra įstatymiškai reglamentuotas, iškyla ypač didelė rizika moterims. Jūs e, labai ryštingai pristatė šios klausimus ir aš tikiu jūsų išsakytais žodžiais. Kalbant apie sveikatos apsaugą Europoje, ar jūs rengėtės ginti savo paties valstybę ir užtikrinti, kad moteris nesusidurtų su tokia didžiulė rizika jūs sveikatos apsaugai? Tai susijęs su jūsų kaip e, komisijos nario e, patikimumu ir pasitikėjimu jumis. Dėl neligybės sveikatos apsaugoje. Manau, čia reikalinga sanglaudos politika panaši kaip ir ekonomikos srityje. Turime mąstyti apie sanglaudos politiką, kuri spręstų neligybę sveikatos apsaugoje. Jeigu pažvelgsime į statistinius duomenys, pamatysime, kad neligybė egzistuoja labai svarbiose sritise ir ne tik Europos Sąjungoje. Jeigu vertinsime kūdikių e, mirtingumą, gimdyvių mirtingumą, gyvenimo trukmę, Mano paties valstybė yra viena iš pirmaujančių Europos šalių, kalb, vertinant e, gyvenimo trukmę, sveiką gyvenimo būdą. Tačiau vertinant kitus e, nelgybės reiškinio aspektus, tai kai kurie dalykai tikrai kelia didelį susirūpinimą kuomet egzistuoja neligybė, ypač nukenčia pažeidžiami asmenys, vaikai, pagyvenę žmonės, kurie labiausiai ir nukenčia. Atsakydamas į antrąjį jūsų klausimo dalį, norėčiau priminti, ką jau sakiau anksčiau, tai yra valstybės narės turi prerogatyvą priimti sprendimus šioje srityje ir komisija neturi teisės kištis į šią sritį, net jei norėtų. Ir mes privalome laikytis sutarčių ir aš esu saistomas sutarties 168 straipsnio, e, pagal kurį šiuos klausimus reglamentuoja valstybės narės. Aš ir laikysiuos šių nuostatų kaip komisijos narys. Tačiau tose šalise, kur toks reiškinys yra teisėtas, mes teisime, už, sieksime užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai, kita vertus, tose valstybėse, kur tai neteisėta, sieksime, kad būtų nepažeidžiamos sutarčių nuostatos. Ja, ik zou toch heel graag van u horen of u dan actief binnen uw eigen Taip, aš norėčiau žin, paklausti, štai ko, ar Maltoje jūs rengėtės aktyviai vykdyti tokią politiką? Ar rengėtės kovoti su neteisėtais abortais, pavyzdžiui, sprendžiant šią problemą platinant prezervatyvus? Sie hat das Recht, sie hat das Recht eine Zusatzfrage zu stellen. Das ist hier gerade geschehen. Und komiteto nariai turi teisę į papildomą klausimą, jį ir uždavė jį. Kolegos, prašyčiau visų laikytis numatytų taisyklių ir laikytis pasisakymų į skirto laiko pribojimų, nes kitaip kiti kolegos neturės galimybės pasisakyti. Prašau dabar žodis paskirtajam komisijos nariui. Šiandien tarptautinė mandagaus elgesio diena ir aš mandagiai atsakau kad aš, kalbant apie Maltą, neprisimenu tokio atvejo, kad būtų draudžiama kontracepcija. Mes nesirengėme vykdyti kampanijų prieš kontracepcinės priemonės. Prisimenu, kad kai buvau uh, studentas, uh, tokios rušies kampanija buvo vykdoma jungtinėse valstijose, tačiau tai yra kiekvienos mens individualus pasirinkimas. Tai prieštarautų ne tik e, pagrindinių teisų hartijai, tai prieštarautų ir Maltos konstitucijai. Aš tikiuosi, kad nesusipratimai bus išsklaidyti. Malta yra ES narė, ji puoselė savo tradicijas. Ir aš čia nesu tam, kad kaip patriotas demonstruočiau savo patriotizmą ir ginčiau savo valstybę, tačiau kai kuriuos klausimus, kai kuriuos pastebėjimus turiu sureaguoti. Kalbant apie abortą ir kitus klausimus, komisija, kaip žinote, visada pateikė tą patį atsakymą. Šiais šie klausimai yra išskirtinė valstybių narių kompetencija, atsakydamas į klausimus, kurie. Sakysiu tą patį ir, ir tiems, kurie nori šią praktiką liberalizuoti, ir tiems, kurie nori tokią praktiką e, sugriežtinti. Toks visada bus mano atsakymas. Tas klausimas ponas Kota, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pramonė ir verslas neretai per pastaruosius metus, e, anot aukšto lygio grupės skaičiavimų, kreipėsi į komisiją, kad būtų e, anuliuota laisvanoriškas jautienos ženklinimas per karvių pasiutlikės protrukį jis buvo įvestas ir dabar buvo sakoma, kad jo nebereikia. O mes vartotojai ne tik norime kreipti dėmesį į gyventojų apsaugą ir vartotojų e, ir e, aplinkos apsaugą, bet mes norime, kad ir vartotojų sauga būtų užtikrinta. Mes matėme, kad e, Europos galvijų augintojai protestavo, prašydami, kad būtų panaikintas jautino ženklinimas. Žinome, kad jautiena, kuri nėra sertifikuota, nėra patikrinta, negali būti sukontroliuojama valdžios institucijų ir taip pat pavojingai, kai mėsą atvežama iš trečiųjų šalių. Tai kenkia maisto kokybei. Kaip jūs e, tokį teisės aktą sutvarkysite ir kaip pažabosite galvijų augintojus ir e, pagerinsite jų santykius su vartotojais? Labeling, I... Dėl laisvanoriško ženklinimo. Aš galiu pasakyti, uh, kad uh, jos panaikinimas nereiškia, kad uh, negalima ženklinti, uh, bet uh, svarbu užtikrinti, kad etiketės nebūtų klaidina, klaidinančios. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes gauname labai daug informacijos, ją platiname per etiketės ir tai yra prasminga tik tada, jeigu ta informacija nėra klaidinanti. Etiketės turi būti naudojamos tik pagrindiniams tikslams e, siejamai su jomis įgyvendinti. Todėl aš su komisija tarsiuosi turbūt dėl šios taisyklės panaikinimo. Ženklinimas išliks laisvanoriškas, ženklinti bus galima, jeigu bus tenkinamos taisyklės, kurios jau egzistuoja. Tai yra, turi būti neklaidinamas uh, vartotojas. Bendrai, kai kalbame apie vidaus rinką, apie maisto produktus, apie viską, kas yra susiję su produktais, turime visuomet e, žinoti, kad vidaus rinka, kurioje yra 500 milijonų vartotojų, sukuria mums didesnę naštą ir taip mes galime saugoti e, geriau vartotojus, nes nėra priekybos barjerų. Kaip Šengeno zonoje, kai tik patenkame į vidaus rinką, galime E, laisvai toje zonoje judėti. Turime visuomet prisiminti, kad vidaus rinka buvo sukurta vartotojų labui. Vartotojai nebuvo sukurti vidaus rinkai. Atvirkščiai, vidaus rinka yra sukurta pritaikant ją vartotojams. Ačiū. Tuo pirmasis klausimų raundas baigėsi. Periname prie antrojo. Ir išklausysime devinių e, aplinkosaugos komiteto uh, klausimų, trumpi klausimai, po 50 sekundžių klausimui pateikti skiriame ir kandidatas turi dvi minutės tam klausimui atsakyti. Dar kartą norėčiau paprašyti kolegų, kad jie e, laikytųsi tokių laiko terminų, nes kitaip kiti kolegos nebespės pateikti savo klausimų. Pirmiausia, Fransos Grostet. Ačiū, ponė Borgai. Mano klausimas yra susijęs su E, dosie susijusiu jūsų busimuoju portfeliu. 2014-2020 e, metų programa buvo suderinta su taryba ir parlamentu, bet mes su komisijos pasiūlymu nesutiksime, jeigu nebus numatyti derami finansiniai asignavimai. Kokia yra jūsų pozicija? E, Europos taryba E, priims sprendimus e, šiuo klausimu, tai bus labai sudėtinga. Ar jūs pasirūpinsite, kad būtų paslaugų direktyva gerai įgyvendinta, užtikrinant sveikatos apsaugą per sienas? Si, Ačiū, ponė Borgai, atsakymas jums. Taip, toks yra mano tikslas, ponė Grastet. Aš ir pats norėčiau daugiau pinigų, jeigu galima tą jūsų minėtai sveikatos programai gyventi. Kiek žinau, 64 milijonai yra skirti 500 milijonų vartotojų. Taigi 2 eurai vienam žmogui tenka, netiek jau daug. Aš norėčiau daugiau. Bet žinom, kokie dabar laikai ir turime parengti pasiūlymus, kurti programas, prasuminėti iniciatyvas, atsižvelgdami į programos finansavimo galimybės ir pačią programą, tokia kokia yra dabar sukurta. Aš žinau, kad trialogo procesas dabar vyksta šiuo požiūriu. Aš e, būčiau. E, aš labai mielai pritarčiau parlamento noram šiuo požiūriu, ne tik todėl, kad tai yra patogu daryti, bet ir todėl, kad mano nuomonė taip tai elgtis yra teisinga nes parlamentas atspindi e, visuomenės lūkesčius. Jūs esate ES demokratinė e, įstaiga. Aš pats esu buvęs parlamentaras, aš pats esu buvęs e, tokioje vyriausybėje, kurios ministrų gali būti tik jeigu esi parlamento narys. O jūs visi esate išrinkti savo žmonių ir žinote, kokie yra visuomenės prioritetai, galėtume juos dar detaliau aptarti. Be abejo, turime galvoti apie tai, kokiam kryptimis sveikatos programos gali eiti, turime aptarti sveikatos sistemų E, elementus, specifiką, būtina taip pat kalbėti apie kovą su chroniškomis lygomis. Ir ta kova pirmiausia turi būti orientuota į rizikos faktorius, kurie įtakoja visą eilę skirtingų lygų, pavyzdžiui, mytybos įpročiai, alkoholis, tabako vartojimas. Tai e, leistų iš karto kovoti ne su viena lygo, su visa lygų e, grupe Aš galiu pasakyti, kad laiko tam aptarti su jumis neturiu pakankamai, bet aš tikiuosi, kad ateitie turėsime galimybę kartu su jumis ir su kitais žmonėmis aptarti ateities perspektyvas. Ačiū toliau, ponė Estrela, prieš 50 sekundžių. Ačiū, gerbiamas e, Borgai. Jūsų asmenys įsitikinimas įstikinimai apie moterų teisės ir abortą yra puikiai žinomi. Per šį klausimą jūs bandote prisidengti po subsidiarumo principu ir e, neatsakote konkrečiai kai kurių jums nepatogių klausimų. Pone Borgai, mes žinome, e, kad reikia kalbėti apie bešališkumą ir nepriklausomybę. E, ne tik atstovaujant sveikatos klausimams komisijoje, bet ir bendrai dirbant komisijos kolegijoje. Jūs žinote, kokie sprendimai yra priimami ir kokios įtakos jie turės moterų seksualinėms reprodukcinėms teisėms, ne tik Europoje, bet ir besivystančiame pasaulyje. Ta mes turime žinoti, tą mes turime e, išsiaiškinti ir todėl norime iš jūsų labai konkretaus ir aiškaus atsakymo. Ačiū. It is true I am a lawyer, but, uh tiesa ta, e, kad aš esu teisininkas, bet aš nebandau po nieko pasislėpti. Yra sutartys, jas turime taikyti. Patinka jos ar nepatinka, čia visai kitas klausimas. Mes turime sutartis įgyvendinti. Jose yra labai aiškiai įvardinti jūsų paminėti klausimai. Aš atsakiau labai atvirai. Netvykau čia tam, kad uh, išsakyčiau savo asmeninės nuomonės e, arba kad jų atsisakyčiau. Būčiau, elgčiausi dviveidiškai, jeigu dabar taip imčiau ir padaryčiau. Bet e, aš e, pažadu, kad aš vadovausiuosi savo pareigybės taisyklėmis būdamas Europos komisijos narys, turiu vadovautis kolegialumo taisyklėmis. Ačiū Dievui, kad dirba 27 komisijos nariai, o ne vienas. Ir taip pat turime vadovautis susidėrumo taisyklę. Ne tik tam, kad apgintume tuos, kurie nesilaiko uh, daugumos valstybių narių praktikos, ne tik dėl to. Priešingai, Europos komisija negali kištis į programas, kurios yra susijusios su valstybių narių juridinė padėtimi. E, ir visoje eilėje valstybių narių jau yra nusistovėjusi praktika, į kurią aš nesikišiu, nes aš to nenoriu ir neturiu tokios teisės, bet to aš taip e, elgdamasis pažeiščiau sutartis. Aš neturiu įgaliojimų taip elgtis. Aš nesiekiu prieglopšio, aš tik tai cituoju tai, kas jau yra parašyta pačiose sutartise. Aš m, pažadu, kad būsiu Europos komisijos narys. Savo, Europos komisijos narys savo politinėje karjeroje, trukusioje daugiau negu 30 metų, aš visuomet uh, E, siekiau, kad Malta įstotų į Europos Sąjungą. Ar tam, kad gautume pinigus iš struktūrinių fondų, iš Landos fondų, galbūt ir dėl to. Bet pagrindinis tikslas buvo tas, kad Malta turi būti prijungta prie Europos Sąjungos dėl bendrų vertybių, dėl Europos Sąjungos vertybių kai valstybė yra periferijoje, ji yra net labiau suinteresuota prisijungti prie centro. Ir tą patį galime pasakyti ir politinė prasme. Europos vertybių puoselėjimas, kurios yra bendros ir mums, yra būtinas, nes jos yra mūsų visuomenės dalis. Prisijungdami prie Europos Sąjungos įtvirtindami Maltą e, kartą ir visiems laikams ES, pritarėme Europos vertybėms. Ačiū. Dėkuoju. Dar kartą norėčiau kreiptis į kolegas, kurie sėdi salės gale. Tai nėra nei, nei futbolo žaidimas, nei koncertas, todėl prašau neploti ir nereikšti savo emocijų kitaip. Šis renginys yra skirtas pirmiausia Europos parlamento nariams, todėl prašau susilaikyti nuo plojimų ir kito savo jausmų e, išreiškimo. Papildomam klausimui, kitas klausimas, 50 e, sekundžių turite, panas Peterlė. Dėkoju. Gerbiamasis kolega, norėčiau jūsų paklausti. Klausiu apie tai, kas įeina jūsų kompetencija. Vėžys. Žinome, kad vėžio dinamika yra spartesnė nei mūsų gydimo technologijos. Kaip galima būtų tobulinti vėžio prevenciją bei gydimą ES? Man buvo labai malonu išgirsti jūsų labai ambicingus tikslus. Ir taip pat norėčiau, ir todėl norėčiau jūsų paklausti, ar maisto saugos srityje jūs visuomet prioritetą teiksite maisto saugui, saugai, o ne komerciniams e, sumetimams. Uh, Prašau. Ar yra šioje salėje viena šeima, bent jau kuri nežino, kas yra viežys? Visų mūsų šeimose yra žmonių, kurie serga vėžių. Mano šeimoje taip pat yra tokių žmonių. Ir dėmesį svarbu skirti ne vien diagnozuotos lygos gydimui, bet ir jos prevencijai. Mes žinome, jog yra nemažai vėžių rušių, kurioms galima užkirsti kelią, kurios labai gerai uh, pasiduoda prevencijai. Pažvelkime į mūsų sveikatos biudžetą. 3 procentai yra skirti prevencijai, o 97 gydimui. Pakeisti šios skaičius nebus lengva, tačiau turime to siekti. Man atrodo, kad svarbiausia programa, kurią galėtų įgyvendinti mano tarnybą, tai yra re reguliarių patikrinimų įdėgymas. Ir aš manau, kad reguliarų e, tikrinimą reikia organizuoti visoje Europos Sąjungoje. Prevencinį tikrinimą. Toliau, aš jau suminėjęs, kad reikia kovoti su lėtinėmis lygomis, su vėžiu ir su uh, e, kraujagėslių iširdies lygomis, nes būtent nuo šių lygų daugiausia žmonių uh, miršta. Uh, Europos Sąjungoje. Bet to reikėjo kovoti ir su priklausomybės lygomis. Aš kalbu apie alkoholizmą, apie rūkimą, apie narkomaniją. Ir aš manau, kad galima būtų nustatyti tikslus. Ir, pavyzdžiui, tarptų tikslų galėtų būti konkretus rodiklis, kiek reikėtų sumažinti sergamumą vėžių. Ponas Pachniu, dėkuoju, panė pirmininkė. Jūs kalbėjote, e, e, jūs pasakėte, kad jūs dirbate skaidriai, nuoširdžiai ir atvirai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie skaidrumą. Ir manau, kad jūs turėtumėt e, elgtis kur kas skaidriau, skaidriau jūsų pirmtakas. Šiandien mes kalbame apie mūsų piliečių saugumą. Audito rūmai paskelbė, kad uh, keturių agentūrų sąskaitos yra, nėra patikimos ir dvi iš tos agentūros įeis į jūsų kompetenciją. Ir buvo labai aiškiai pasakyta, jog ne viena iš šių agentūrų nesusitvarko su interesų konfliktų e, prevencija. Taigi, kaip jūs sureaguosite į šią audito rūmų ataskaitą ir konkrečiau, kaip jūs galėsite uh, kokiu konkrečiu priemonių jūs imsit. Ir taip pat norėčiau uh, pritarti ir pono Petrelio klausimą apie vėžį. Dėkoju Jums už šį klausimą, nes aš manau, kad Jūs palėtėte prioritetinį klausimą. Pirmos svarbos klausimą. Mes turime dvi nepriklausomas agentūras, kurios rūpinasi sveikata - EFSA Parmoje ir Europos vaistų agentūra, kuri veikia Londone. Aš susipažinau su auditorumų ataskaita, su keliomis ataskaitomis apie kelias nepriklausomas agentūras. Ir beje, šiuose ataskaitose išsakyta kritikos kelių agentūrų atžvilgios. EFSA ir EMA yra agentūros, kurios gal ir mažiausiai yra kritikuojamos. Tačiau tai neturėtų mūsų nuraminti. Aš be abejo sižvelgsiu į e, ataskaitoje patiktas rekomendacijas. Ir manau, kad šios dvi agentūros turėtų būti nepriklausomos ir savarankiškos realiai. Ir jos turi būti suvokiamas kaip tokios. Jūs mums žinote, kad politiko labai svarbu yra e, suvokti, kad jūsų reputacija yra labai svarbi. Neseniai kažkam pasakiau, kad kai tik tai EFSA taps populiari, aš tik, tikrai turėsiu susirūpinti. Nes arba šia, e, ją kritikuoju už tai, kad ji pernelik griežta, arba už tai, kad ji yra pernelik e, pernelik nulaidi. Ir be abejo, tiesa yra visuomet kažkur tarp e, vidurė. Be abejo, aš stengsiuosi užtikrinti, jog nebūtų jokių interesų konfliktų, ypač e, tiek samdant žmonės, tiek e, po to, kai jie pasitraukia iš savo pareigų. Ir aš manau, kad būtų geriausia parengti interesų konfliktų prevencijos taisyklės, kurios būtų taikomos visoms agentūroms. Be abejo, e, EFSA turi tam tikrų ypatumų, tačiau aš manau, kad mums vis tiek reikia bendrų taisyklių. Dėkuoju, Sofija Okony. 50 sekundžių. Sofija Okony. Dėkuoju, ponė paskirtasis komisaras ir e, sveikinimus atvykus į Europos parlamentą. Aš norėčiau Jums pateikti du klausimus. Pirmiausia, Aš dirbu šiame komitete ir rūpinasi sveikatos klausimais. Aš rengiu pranešimą dėl e, galvijų ženklinimo ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie gyvūnų klonavimą ir apie tai, kai jis gali paveikti mūsų maisto saugą. Kitas, e, kitais metais jūs pas, e, ketinate pateikti pasiūlymą dėl e, ženklinimo ir jūs žinote, kad e, Europos parlamentui šis klausimas yra labai svarbus. Antras klausimas. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Europos parlamentas įgyjo kompetencijų ir galiojimų sporto srityje. Sportas yra labai svarbus, svarbi e, viešosios veikatos dalis. Kaip jūs ketinate tvarkyti šį klausimą, šią temą? Dėkuoju, ponas Borg. Dėl galvijų klonavimo aš galiu pasakyti, kad mes pateiksime pasiūlymą, kad tad iki 2013 metų birželio mėnesio mes galėsime patvirtinti direktyvą dėl gyvūnų klonavimo. Mes visi žinome, kas įvyko praeitą kartą, kai bandėme prastumti tokį dokumentą. Taigi turėtume pasimokyti iš šios patirties. Šiandien pagal Europos teisės aktus nedraudžiamas yra gyvūnų, maistų naudojamų gyvūnų klonavimas. Aš manau, kad tokį klonavimą reikia uždrausti. Tačiau šiuo metu mes neturime jokių teisės aktų, kurie galėtų uh, uždrausti šį klonavimą. Kodėl? A, tai yra įdomus klausimas. Ir mes visi atsiminame, kas įvyko praeitą kartą, kai kėlėme šį klausimą. Ir iš to reikėtų pasimokyti ir padaryti viską, kad gyvūnų galvijų klonavimas būtų uždraustas. Ir be abejo, šis dokumentas bus gan platus, kadangi jis bus susijęs ir su klonuotų galvijų auktų ženklinimu ir su kitais dalykais. Ir reikės atlikti išsamų poveikio įvertinimą. Tačiau vienai per kitaip aš ketinu daryti viską, kad ši direktyva būtų patvirtinta iki 2013 m. birželio mėnesio. O dėl naujų maisto produktų, tai aš nemanau, kad mes turėsime kokį nors problemų. Toliau, sportas. Aš manau, kad sportas be abejo yra labai svarbi lygų ir uh, prevencijos priemonė. Taigi tiek, kad mes galėsime, mes stengsime propaguoti uh, sportą, skatinsime visus, ypač jaunimą, sportuoti Ir sportas yra naudingas mums visiems. Glenis. Aš čia esu. Jūs minėjote ieškinius dėl sveikatos ir e, tai yra labai aktualus klausimas. Komisija vis dar nepasiūlė savo e, dokumento dėl standartų, o tai buvo pažadėta 2006 metais, atsiprašau, dėl maisto produktų ženklinimo. Be to, be to neaišku, kaip reikia e, reglamentuoti ir tinkamai žymėti kūdikiu skirtą sausą maistą, sausą pieną, my, e, mišinius. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai, apie tai ar nereikėtų e, pakeisti tai, kaip yra teikiama informacija apie produktų maistingumą ponia Burgai. Kaip jau minėjau, tai yra sritis, tai yra ta tema, dėl kurios EFSA yra labai smarkiai kritikuojama. Kai pirmą kartą mes pradėjome domėtis informaciją apie maistingumą, tuomet paaiškėjo, jog uh, ta informacija labai dažnai neturi nieko bendra, bendro su sveikata ar, maistin, ar produkto maistingumu, maistinė vertė. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad mes nenorime uždrausti jokių maisto produktų, mes tiesiog nenorime, kad vartotojai būtų klaidinami. Kartais EFSA yra kritikuojama už tai, kad ji neva nori uždrausti kai kurios maisto produktus, bet taip nėra. Ji tiesiog teigia, kad tokie pareiškimai, jog šis e, e, maisto produktas gali padėti jums e, atsikratyti nereikalingo svorio ar gali pagerinti jūsų savijautą, yra neteisingi. Antra, dėl maistingumo informacijos aš uh, laikysios galiojančių teisės aktų, kuriuos patvirtino Europos parlamentas ir taryba. Dabar šios teisės aktus reikia gyveninti, bet mums nereikia kirsti naujų dokumentų. Mums tiesiog reikia pritaikyti tai, kas jau yra patvirtinta, pasinaudoti tomis priemonėmis, kurias turime. Ir turėsime be abejo pritaikyti visas šias nuostatas ir e, tradiciniams maisto produktams, ir pareiškimams apie produkto maistinę vertę. Bet yra akivaizdu, kad e, gamintojams bus labai lengva apeiti teisės aktus. Nes kartais e, gamintojas gali pasakyti ant pakelio, pavyzdžiui, kad e, šiame produkte yra mažiau druskos neįprasta, tačiau jame gali būti labai daug cukraus. Ir taigi toks produktas gali būti e, vis tiek žalingas jūsų sveikatai. Vakar Europos maisto saugos agentūra šventė savo e, veiklos dešimtmetį, galime ją pasveikinti. Dabar ponė Antonesku. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už dabar vykstančią diskusiją. Dėl nenumatytų finansinių suvaržymų piliečiai patiria skurdą ir jiems vis sunkiau uh, apsimokėti uh, sąskaitas už sveikatos apsaugą. Uh, ir galimybė naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis yra nevienoda valstybėse narėse, yra neligybė. Man patiko jūsų mintis apie sveikatos apsaugą, apie tai, kad reikalinga sveikatos apsaugai skirta sanglaudos politika, tokia kokia egzistuoja ekonomikos politikoje. Noriu užduoti jums štai kokį klausimą. E, kovojant su neligybė sveikatos apsaugoje ir užtikrinant vienodą prieigą visiems prie sveikatos apsaugos paslaugų, ar tai bus jūsų prioritetas ir gal galite konkrečiais pavyzdžiais m, mm, papasakoti, kaip tai darysite. Taip, tai bus vienas mano prioritetų, nes Europos Sąjunga yra siejama su įvairiais dalykais - laisvė, uh, teisingumu, e, vienybė įvairovėje, tačiau ji taip pat turėtų sėtis ir su solidarumu. Ne parašytų ar deklaruotų solidarumu, tai padaryti lengva, bet e, praktiškai keliose sritise įgyvendintų solidarumu, ypač solidarumu sveikatos apsaugos srityje. Ir tai puikus pavyzdys, kur turėtų būti nukreiptos mūsų pastangos. O kalbant apie konkrečius veiksmus, galiu patikti vieną labai aišku pavyzdį. Parama kofinansavimo srityje tose valstybėse narėse, kuriuose mažiau kur, kuriuose es vidurkis yra mažesnis negu 90 procentų bendrų nacionalinių pajamų diskriminacija ne visada draudžiama. Kartais e, egzistuoja pozityvi diskriminacija. Tai pasakyti ne, ne tik apie vyru ar moterų kvotas. Apie tai galima kalbėti ir vertinant sveikatos apsaugą. Tie, kuriems reikia papildomos paslaugos, turėtų, papildomos pagalbos, turėtų jos sulaukti. Ir diskriminacija sveikatos apsaugoje, jeigu ji bus pozityvi, bus ne diskriminacija, o solidarumas. Ji iš diskriminacijos virs solidarumu. Būtent tai to padėtų pasiekti programa dėl kofinansavimo padidinimo. Aš tikiuosi, kad man pritars visi. Taip pat reiktų nepamiršti, kad e, skurdžiau gyvenantys žmonės turi teisę į sveikatą, bet neįprastą sveikatos apsaugą. E, Skurdas e, neišvengiamai e, reiškia didesnį pažeidžiamumą. Jis gali būti susijęs su amžiaus grupė ir su kitais veiksniais. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Šnelhart. Ačiū. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, 2007-2013 sveikatos apsaugos programoje žmonių sveikata ir gyvūnų sveikata bei gerovė yra susijėtos. Ši sveikatos apsaugos strategija numato e, e, apsaugą, reng, ruošiant perdirbtus maisto produktus, taip pat e, medicinius gaminius, iš gyvūnės kilmės medicinius gaminius. E, Ar jūsų nuomonė nereikėtų peržiūrėti šio dokumento, nes vėluojama įgyvendinti kai kuriuos numatytus projektus? Daugybė šių pasiūlymų projektų turėtų būti e, visapusiškai gyvendinami. Ar jūs esate apie tai informuotas? Šio pasiūlymų paketo tikslas ir apreptis e, skirtas 2013 ketvirčiui. Tai svarbus paketas ir jis mm, plėtosis, jis bus toliau tobulinamas jau uh, patvirtintų programų pagrindų. Kalbu spontaniškai, žinau, kad visiems yra aktualūs skirtingi dalykai. Ypač aktualus yra e, atsparumas antibiotikams. Tai yra vienas iš didelių sveikatos apsaugos rūpesčių. Todėl turime pasižiūrėti, kaip užtikrinti, kad dabar galiojantis teisės aktai būtų įgyvendinami tinkamai. Antibiotikų skirimas žmonėms ar gyvūnams, kai tai nėra būtina, mažina atsparumą jiems. Ir fiksuojami mirčių atvejai dėl to, kad išaugo atsparumas antibiotikams. Netgi gydant gyvūnus antibiotikais mes jų gyvenimo trukmę sumažiname. Tai aišku susijęs su farmacijos veik, pramonės veikla. Farmacijos pramonė investuoja į vaistų kūrimą ir dabar antibiotikai taip greitai suveikia, kad yra sukūriama tokia situacija ir E, finansų, farmacijos pramonė finansiškai yra suinteresuota kai kuriais šios situacijos aspektais. Mes tam klausimui skirsime reikalingą dėmesį ir aš tikiuosi, kad bus sustiprintos įgyvendinimo galios, kalbant ne tik apie antibiotikus, bet ir apie kitas rytis susijusias su augalų, gyvūnų sveikata, taip pat sieklomis. Nepamirškime, jog negalime ignoruoti sieklų, nes sieklos gali tapti užkrato šaltiniu, jeigu jų ne, tinkamai nekontroliuosime. Ir tikiuosi, kad iki kitų metų e, pirmojo ketvirčio bus parengtas reikalingų pasiūlymų paketas. Pirmininkas, ačiū toliau, ponas Griffin. Jei jo nėra, tuo baigiame antrąjį klausimų randą. Raundą. Ir dabar pereisime prie vidaus rinkos komiteto užduodamų klausimų. Šiam raundui pirmininkaus mano kolega Malkolmas Harbūras. Ačiū, Matėjus. Noriu padėkoti aplinkosaugos komitetui, e, mūsų komiteto narių vardu, už mums suteiktą galimybę draug, draugės su paskirtuoju komisijos nariu pasigilinti į mums aktualius vartotojų apsaugos aspektus. Noriu priminti kolegoms, kad septyni komiteto nariai turės galimybę uždėti ilgus klausimus. E, vienos minutės klausimas, dviejų minučių atsakymas, 50 sekundžių papildomos klausimas ir atsakymas. Po to bus trys trumpi klausimai kolegos iš aplinkosaugos komiteto labai griežtai laikėsi e, pasisakymams skirtų apribojimų. Man buvo labai džiugu, kad paskirtasis komisijos narys ponas Borg savo įženginėme pasisakymę teigia, kad jis bus vartotojų interesų uh, sergėtojas ir sieks e, užtikrinti, kad vartotojų interesai atsispindėtų visose vidaus rinkos politikos rytise. Būtent šiems aspektams daugiausia dėmesio skirs mano komiteto nariai ir pradėsime šį raundą suteikiant žodį visų pirma ponui Švab. Ačiū geriamas paskatasis komisijos nariai, jūs kalbėjote, kad var, savo ženginėme pasisakymę, jog vartotojų teisės turi tapti realybę. Mane džiugina toks teiginys, tačiau siekiant šio tikslo iškils du svarbus klausimai. Kaip pasiekti sėkmės, kalbant apie patvirtintus teisės aktus ir kaip užtikrinti jų tinkamą gyvendinimą valstybėse narėse. Ir kaip pasiekti, kad visi teisės aktai būtų vienodai gyvendinti visų vartotojų atžvilgių. Neseniai mm, atliktos studijos atskleidė, kad žmonės gauna per daug informacijos, nors pagal įstatymus jie turi teisę į tokį kiekį informacijos. Kaip užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai ir aiškiai informuojami? Ačiū dabar. Žodis ponui Borg. Mes turime kelias priemonės. Ir ar mes jomis veiksmingai, našiai naudojamės, yra visiškai kitas klausimas. Jeigu netaip griežtai reikalautume e, standartų įgyvendinimo, tai būtų nesažininga vartotojų atžvilgių ir tų atžvilgių, kurie siekia užtikrinti griežtų reikalavimų gyvendinimą kalbame apie taisyklės, kurias patvirtina ES per bendrą sprendimų sprendimo procesą. Šis procesas ir šiaip yra sudėtingas. Ir aš patiriu tą procesą, jo gyvendinimą praktiškai. Kalbame apie, jeigu kalbame apie vidaus rinkos kūrimo užbaigimą, tai čia šis klausimas yra ypač aktualus. rengiuosi dalyvauti vadovų susitikime, kuris bus skirtas vartotojų e, klausimų ministrams ir kur bus kalbama apie gyvendinimo užtikrinimą. Aišku, neįmanoma tikėtis, kad visą laiką visi teisės aktai bus besąlygiškai įgyvendinami. Tačiau mes galime stiprinti pastangas ir turime tam priemonės. Pavyzdžiui, veikia vartotojų apsaugos centrai. Juose koordinuojame įvairių vartotojų apsaugos draugijų pastangas. Iš savo kaip teisininko patirties, nes 15 metų dirbau advokatu teismuose, praktikavau, verčiausi te, e, teisininko praktiką. Jeigu pasakai vartotojui, kad jis gali kreiptis į teismą, tokia teisė egzistuoja popieriuje, tačiau jos įgyventinimas yra sudėtingas. Kai, kurie žmonės, kai kuriems žmonėms teisėsi tai su tam tikrų labai neigiamų požiūrių. Ir žinau, kad rengiamas teisės aktas, pagal kurį vartotojas gali suabejoti kai kuriais dalykais, kai kuriamis nuostatomis, pasirinkdamas e, netokią brangę ir našesnę procedūrą, nes gyvendinimo užtikrinimas iš esmės yra ir kompensavimas už patirtą žalą. Švietimas, įgyvendinimas ir kompensavimas už patirtą žalą. Ir manau, kad parlamentas, komisija, jos tarnybos daro viską, kad e, šioje srityje viskas pasikeistų. Dirbama, vis, dirbama visose srityse, taip pat, pavyzdžiui, ir e, atostogų, paketinių atostogų klausimais. Ar bus papildomas klausimas, ponė Švab? Tai Pirmininkė, pratesdamas komisijos nario mintį, noriu paklausti, ar tai reiškia, kalbant apie praktiką, kad tarp valstybinės svarbos klausimais vartotojų teisė, vartotojų e, interesų apsaugos, vartotojų apsaugos įstatymų turinys skirtingų valstybių narių su panašiais, nes kitaip mes nieko nepasieksime. Yra dar kitų priemonių, pavyzdžiui, palyginamosios lentelės. Palyginamosios lentelės atspindinčios vartotojų padėtį, nors kai kas tiki, kad jos ir per daug brangiai kainuoja, yra labai naudingos. Tai yra veiksmingas metodas ne tik pasitikrinti, kur tu esi ir, ir kaip tau sekasi, bet ir leisti kitiems pasitempti. Ar galime rodyti pirštais ir gėdinti, ir galime e, rodyti pirštais ir džiaugtis, girti. Kai mano šalis e, yra geriausia kokio nors rytie, aš džiaugiuosi, jeigu ji yra sąrašo gale, aišku, man dėl to nesmagu. Galime kalbėti ir apie sankcijas tai gali būti politinės sankcijos, kurios tokios pat svarbios kaip ir e, teisinės. Yra galimybių sustiprinti įgyvendinimo užtikrinimą. Galime kalbėti apie, virtu, apie prekybą internete ir mūsų pastangas šioje srityje. Vidaus rinka yra 500 milijonų vartotojų rinka. Ir jeigu kalbame apie saugų gaminį produktą skirtą vartotojams, tai jis yra prieinamas 500 milijonų vartotojų. Labai ačiū. Toliau periname prie ponios Evelin Gebhardt. Sveikiname ją šiame klausime. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Per pirmąjį klausimų raundą jūs labai sėkmingai aptarėte subsidiarumo koncepciją, taip pat ir pagarbą žmogaus teisėms. Bet turiu pasakyti, kad jūs labai protingai elgėtės ir nepateikėte labai konkrečių atsakymų. O aš dabar pateiksiu klausimą, kurį turite sakyti arba taip, arba ne. Komisijos narė Reding yra pasirengusi e, kurti e, teisės aktą dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Ar remsite E, ponios Reding šią iniciatyvą ar ne. Kitas svarbus klausimas. Labai didelė Europos parlamento narių kvalifikuotojų balsų dauguma kreipėsi į komisiją, kad būtų parengtas teisės akto pasiūlymas apie e, galimybės e, visiems žmonėms turėti banko sąskaitas. Apie tai esame girdėję, tačiau komisijos programuose to nėra įrašyta. Jeigu jūs tapsite komisijos nariu, ar ketinate paremti komisijos nario Barnie iniciatyvą parengti atitinkamą teisės aktą, taip ar ne? Uh, the, the, the about... Klausimas, aš noriu pabrėžti, neįeina į šio komiteto kompetenciją, bet atsakymas e, vis tik bus įdomus. Clever. Pone Harvarė, aš nenoriu labai protingai skambėti, bet mano atsakymas būtų taip, taip tokį atsakymą aš jums galiu duoti. Žinoma, čia nesustosiu, norėčiau šiek tiek paaiškinti, kodėl aš sakau taip ir taip. Dėl kvotų. Štalies apie tai yra kalbama Hartijoje. Hartijoje yra draudžiama diskriminacija pagal lytį. Tačiau e, yra numatytas pozityvus diskriminavimas lyčiai, kuri nėra pakankamai atstovavama. Kai kuriomis aplinkybėmis tai galima pritaikyti. Gali būti tai vyrai, gali būti ir moteris. Paprastai yra moteris. Man jokių problemų kvotų klausimas nekelia. Uh, Aišku, reikia paties pasiūlymo detalės išanalizuoti, nes ten yra išsakyta nemažai e, išlygų dėl rinkimų proceso. Bet e, valdybose kodėlgi ne? Nes kai viskas žlunga, reikia turbūt, kai jokios priemonės nepasteisina, reikia pasitelkti kvotas. Dėl bankų sąskaitų, aš jau savo įžanginėje kalboje apie tai kalbėjau, yra pateiktas toks pažadas, pasiūlymas bus skelbiamas apie tai kalbės su komisijos nariu Barnie. Ir e, manau, kad e, ta tema visi mes galime pasidomėti. E, jeigu šis sprendimas būtų priimtas, vartotojams tai atneštų akivaizdžios įtakos, tai įtakotų eilinių žmonių gyvenimą. Už, būtų užtikrinta daugiau skaidrumo, geresnės galimybės keisti sąskaitas, mokesčių skaidrumas būtų užtikrintas. Dėl šių iniciatyvų, kaip man sakė, tarnybos atitinkamos turėtų būti susitarta 2013 m. vasario mėnesį. Papildomas klausimas. Dėl antrojo aspekto aš turiu papildomą klausimą. Nekalbame apie sąskaitų keitimą ar skaidrumą. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę turėti sąskaitą. Uh, Jūs savo atsakymę, savo žanginėje kalboje, jūs kalbėjote tik apie iniciatyvas, tai gana miglota. Aš norėjau, kad piliečiai turėtų teisę numatytą įstatymuose turėti sąskaitą. Būtent tokio atsakymą aš norėjau. Ma. Visiškai sutinku. E, mano trys aktualiausi elementai yra prieinamumas, e, sąskaita, sąskaita tampa tarsi tapatybės kortelė skaidrumas, skaidrumas dėl mokesčių ir sąskaitų keitimo momentas. Aišku, direktyvos pavadinimas turbūt bus galimybė turėti banko sąskaitą. E, tai turi tapti natūraliaja teisė. Ponas Mandės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas Borgai. Mes čia kalbame apie vartotojų apsaugą šiandien po pietų. Vartotojai turi būti apsaugoti. Aš esu tikras, kad jūs tokiai nuomoniai pritarėte. Taip pat žinote, kad komisijos narys daly turėjo atsistatydinti dėl kaltinimų, kurie niekada nebuvo įrodyti. Ką jūs galvojate apie Olafą ir jo vertinimus iškilus tokioms problemams? O kitas aspektas būtų susijęs su prevencinė sveikata. Buvo sakoma, kad jaunimas turėtų turėti galimybę išmokti geriau pasirinkti maistą ir um, rūpintis sveikata. Ką jūs darysite, kad užtikrintumėt, kad vartotojai gautų naujus vaistus? Komisija. Ne vienas iš šių klausimų neįeina į mūsų komiteto kompetenciją. Aš gana nuolankiai narių atžvilgių elgiuosi, bet kaip ir pirmojų, pirmojo klausimo atveju pasakau, kad šis klausimas neįeina į mūsų kompetenciją. Ponas Borgas gali nuspręsti pats, ar jis nori atsakyti tokius klausimus. Clever, Čia greičiau sakyčiau ne e, protingumo, o atsargios išminties klausimas. Aš jo požiūriu turiu būti atsargiai išmintingas. Aš esu susitikęs su ponu Daly ir jo kabinete ir už jo ribų. Aš tikiuosi, kad jam bus suteikta pakankamai erdvės e, apsiginti. Žinau, kad žmogus atsistatydino, e, mūsų atstovas pakeistas, aš esu pasiūlytas savo vyriausybės pakeisti poną dalį, žinoma, aš tęsiu jo darbą, bet be abejo iškelsiu ir naujų idėjų. Olafas gali pats save apginti, apsiginti, turbūt nieko čia daugiau ir nereikia pridurti. Dėl uh, kursų apie maistą. Aišku, tie mokymai turi būti laisvanoriški, nes kitaip mes pradėsim primetinėti uh, kursus tada bus pradėta reikalauti, kad būtų organizuojami kursai e, tam, kaip susituokti ir panašiai, ir kitų panašių dalykų. Bet be abejo, šiuo ši tema yra labai svarbi. Ir nereikia žmogui sakyti, kad negalima to ar to valgyti. Reikia tiesiog informuoti žmonės apie tai, ką jie valgo, kokios sudėdamosios dalys ir kokio poveikį jos daro dėl galimybės gauti naujus vaistus. Žinoma, mes esame visuomet pasirengę priimti inovacijas, alternatyvius vaistus. Yra žmonių, kurie nenori vartoti medikamentų, bet nori gydytis kitaip. Jeigu tos gydimo priemonės yra sveikos ir jos nepažeidžia piliečio ir vartotojo teisės pasirinkti e, gydimo priemonės, tai yra ir psichologinis e, dalykas. Tai e, pats žmogus turi nuspręsti, ar tai bus palėtyvinė, uh, ar tik skausmą mažinanti priemonė ir panašiai. Aš žinau, kad alternatyvių gydimo būdų e, tema yra labai aktuali. Mes kaip tik dabar e, studijuojame tam tikrą tyrimą apie tai, kiek vaistai yra prieinami. Seni vaistai, nauji vaistai, tradiciniai, netradiciniai vaistai. Taigi šiuo požiūriu mes turėtume leisti vartotojams pasirinkti su sąlyga, kad e, bus užtikrinta paties vaisto kokybė. Tai yra nepaprastai svarbu. EMA, Europos vaisto agentūra, yra labai gera nepriklausoma tarnyba. Ji taip pat turbūt turi būti reformuojama, kad optimaliai būtų užtikrintas ne tik jos nepriklausomumas, bet ir to nepriklausomumo efektyvus naudojimas. Bet e, paprastai dėl viso to turi nuspręsti komisija. Neleisiu Jums pateikti papildomo klausimo, nes nei viena iš temų nėra susijusi su mūsų komitetu. Toliau ponas, ponė Turnen. Øh, e øh, Ačiū. Mes e, kalbame Jūs kalbėjote apie visą eilę klausimų susijusių su produktų sauga, e, žmonių teisė turėti banko sąskaitą ir panašiai bet iš esmės nebuvo kalbėta apie naujas iniciatyvas. Kokias naujas iniciatyvas jūs ketinate pateikti vartotojams? Gerbiamas pirmininkė, aš apgailestauju, kad čia keliu problemą, kuri rūpi visiems, kuri yra aktuali visiems komisijos nariams, nepriklausomai nuo jų portfelio. Ši tema, yra, e, ši tema rūpi absoliučiai visiems. Jūs, e, gerbiamas komisarė, žinote, kad atstovasite 500 milijonų piliečių. E, Jūs pats taip pat minėjote 21 straipsnį. Ir aš esu dabar priversta pateikti tokį klausimą. Jūs klausėte um, sveikatos lygybės klausimą e, skirtingų uh, lyčių uh, santykių klausimus. Aš esu pareigota pateikti klausimą, ar jūs kelsite iniciatyvų dėl diskriminacijos. Ponas Borgė. Yes, because... Taip ir ne, nes vidaus rinka egzistuoja, bet. Uh, uh, darysiu tai, kas teisinga. 21 straipsnis įeina į mūsų hartiją. Jis e, yra atspindėtas ir Maltos teisės aktuose. 21 straipsnis yra nukopijuotas į mūsų teisės aktus, pa, įvedant pakeitimą įstatymą dėl vyrų ir moterų lygybės. Tas įstatymas galiojo Maltoje. Aš tą pakeitimą pats remiau. Taigi, jeigu aš tai remiau savo paties valstybėje, kodėlgi neturėčiau to paremti visoje Europos Sąjungoje? Tuo aš galiu jūs patikinti. Ir aš jau paminėjau konkrečių pavyzdžių, kaip tą būtų galima padaryti. Nes nors 21 straipsnis Hartijoje yra įrašytas, niekas šioje salėje negalėtų saugiai pasakyti, kad jo valstybėje viskas vyksta sklandžiai pagal 21 hartijos straipsnį. Kiekvienas komisijos narys turi pasirūpinti, kad 21 straipsnis neapsiribotų tik sveikata, laisvė, bet e, kad jame atsispindėtų, kad jis atsispindėtų visose ES politikos rušyse. Norėčiau išsakyti šiek tiek kitokią nuomonę dėl to, kad e, nėra naujų iniciatyvų dėl vartotojų. ADR yra dabar aptariamas E, trilogė. ODR taip pat yra aptariamas trilogė. Taip pat turime vartotojų programas, kurios nėra naujoji iniciatyva, bet iš esmės ten yra numatyta naujų veiksmų. Taip pat matome, kad yra teikiama nauja direktyva dėl galimybės turėti banko sąskaitą. Taip pat tikimės, kad iki sausio mėnesio bus pateiktas pasiūlymas dėl produktų saugos bendradarbiaujant su kitais komisijos nariais. Aš įsivaizduoju, kad komisijos narys Tajani pats bus atsakingas už tai. Taigi iniciatyvų yra. Aš kur kas mėliau sutelkčiau dėmesį į keletą iniciatyvų, kurias galėtume sėkmingai gyveninti, o ne e, bandyčiau e, išsiplės iki daugybės iniciatyvų ir nei vienos jų nepaversti realybę. Tai būtų beviltiška. Jeigu jūs mane paskirsite, jeigu jūs mane patvirtinsite, laiko man šioje kadencijoje liko nedaug. Žinoma, aš būsiu visą teisės komisijos narys, kaip ir visi kiti, bet man beliko vieneri metai ir dešimt mėnesių. Taigi aš savo veiklą planuosiu pagal man likusi laiką. Tai nereiškia, kad nei vienas komisijos narys negalvoja, kad jis dirbs tolimesnėje kadencijoje ar kaip tolesnė kadencija dirbs. Mes čia tarsi pamatus ateičiai turime padėti. Bet aš sutelksiu dėmesį į kai kurias iniciatyvas ir aš pažadu, kad jos bus įgyvendintos. Pone Turnen, Turnen papildomas klausimas. Ačiū. Tada aš pateiksiu dar vieną papildomą klausimą. E, buvo e, labai ilga diskusija čia apie kolektyvinį žalos kompensavimą parlamente. Pirmininkas, prateskit pirmąjį klausimą, ne naują. Tai yra susiję. Vartotojų apsaugos rytyje ta aktualija išlieka. Ar bus naujų iniciatyvų, ar kolektyvinės žalos atlyginimas bus kokia nauja iniciatyva. Kitas dalykas, vėl grįžtu prie 21 straipsnio. Tai gali reikšti aktyvų uh, um, gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transeksualų paketo įgyvendinimą. Ar jūs remsite darbą susijusiu su LGBT uh, e, teisėmis besivystančiame pasaulyje? Ką jūs kaip komisijos narys čia galėtumėt padaryti? And, and yes, there ne visai, bet pabandysiu atsakyti. Jeigu ponė Reding yra iškėlus iniciatyvą, ji yra atsakinga už e, žmogaus teisės, tai kodėlgi aš negalėčiau paremti tokios programos? Turime 21 straipsnį hartijoje, turime pačią hartiją. Pa, pagalba besivystančiom šalims e, įeina į kito komisijos nario portfelį ir aš jau atsakiau šį klausimą. Aš nedarysiu nieko ar nebandysiu daryti nieko, kas pažeistų įgyvendamas programas. Žinoma, programa turi atitikti valstybių narių e, teisinės sistemas. Dėl kolektyvinio žalos kompensavimo. Aš e, turbūt e, grįšiu prie to, ką jūs anksčiau paklausėte, kokia asmeninė mano nuomonė. Mano asmeninė yra tokia. Aš esu už kolektyvinį žalos atlyginimą. Ir aš Maltos parlamente praėjusią vasarą balsavau už. E, tai, kad būtų pirmą kartą Maltoje įvestas kolektyvinės žalos kompensavimo teisės aktas. Aš turiu statistiką ir jeigu neklystų, 18 iš 27 valstybių narių jau yra prieimusios kolektyvinio žalos atlyginimo e, įstatymus. Pone Harbrai, dar vienas aspektas. Jūs turbūt suprantate, kad direktyva ir jos įgyvendinimas šio, šioje srityje e, reikalauja bendradarbiavimo su kitais komisarais. Todėl aš per daug drąsiai sakyčiau, e, jeigu tvirtinčiau, elgčiausi, jeigu tvirtinčiau, kad eisime būtent tą kryptimį. Bet aš galiu pasakyti, kad darysime viską, ką galime, kad būtų einama tą kryptimį. Ačiū. Aš labai atsiprašau internete mūsų stebinčiųjų. Atrodo, kad kandidatas e, dabar. E, nebėra kameroje, kameros dėmesio centre. Toliau ponas Bilan. Komisaržu. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis komisarė, paskirtasis komisarė. Mūsų komitetas rūpinasi vartotojų teisėmis, stengiasi juos įgalinti, paaiškinti jiems, kokias teisės jie turi, tam, kad jie galėtų pasirinkti remiantis patikimą informaciją. Mano šaliai puikiai sekėsi bendradarbiauti šioje srityje su Malta. Malta ir todėl aš tikiuosi, kad e, jūs lygiai taip pat puikiai su mumis bendradarbiausite ir kai dirbti Europos komisijoje. O paklausiu jūsų norėčiau štai apie ką. Kaip jūs užtikrinsite, e, kad vartotojų apsaugos politika taptų prioritetinė, priimant, e, kad į vartotojų interesus būtų atsižvelgiami visuomet, priimant sprendimus visose politikos e, sritise. Ir būtent toks prioritetas buvo nurodytas taip vadinamojoje vartotojų strategijoje. Ponas Borg. Aš remsiuos Artijos 38 straipsnių. Šiame straipsnėje yra parašyta, kad sąjungos politikos sritys turi būti formuojamos taip, kad juose būtų uh, užtikrintas aukštas vartotojų interesų apsaugos lygis. Taigi, akivaizdu, jog ne vien varto, už vartotojų teisės atsakingas komisijos narys rūpnės vartotojų teisų apsauga. Taip, tai yra jo išskirtinė kompetencija, tačiau visi generaliniai direktoratai turėtų rūpintis vartotojų apsaugą. Būtų tikrai netinkama pasakyti, kad ponia Reding, ar jeigu patvirsite mano kandidatūrą, tuomet sakyti, kad jau ponas Borgš yra atsakingas už vartotojų teisų apsaugą. Tai būtų tikrai neteisinga. Mes remiamės hartiją, o pagal hartiją mes privalome užtikrinti vartotojų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Ji yra remiama keturiais principais. Tai yra saugumu, švietimu, informatumu ir galimybę gauti žalos atlyginimą. Aš manau, kad tie keturi principai yra labai svarbus, tačiau dar svarb, svarbesnis dalykas yra galimybė gauti kompensaciją. Pirmiausia, turi būti užtikrinta teisė e, pateikti prašymą e, atlyginti žalą ir antra turėtų veikti labai veiksmingas žalos atlyginimo mechanizmas. Vartotojų apsauga yra klausimas, kuris rūpi visiems šiame parlamente ir visiems Europos komisijoje ir visose generaliniuose direktoratuose. Puikus trumpas atsakymas. Ponas, ponė Bilan, jūs galite pateikti papildomą klausimą. Dėkoju. Taip, papildomas klausimas. Aš norėčiau paklausti apie vartotojų švietimą ir informatumo didinimą. Kaip jums atrodo, ar Dabar taikomo informatumo didinimo priemonių pakanka. Ir jei ne, tuomet kokias priemonės siūlytumėte jūs ir kaip jūs, jei būsite paskirtas, ketinate tobulinti dabar galiojantį informatumo didinimo mechanizmą. Taip, iš tikrųjų, dar daug ką galima būtų padaryti, jei neturėtume jokių tikslų ir tuomet ir nereikėtų ir komisijos narių. Aš manau, kad visuomet viską galime tobulinti. Jau kalbėjau apie vartotojų apsaugos centrus, nes būtent tie centrai turėtų pateikti pirminę pagalbą vartotojams. Šių centrų vaidmenį reikia sustiprinti, tai būtų labai aktualu rinkoje, kurioje turime 500 milijonų vartotojų. Uh, studijos. Aš žinau, kad studijos labai dažnai sukelia neįgimą reakciją, kadangi manoma, jog jos yra pernelyg brangius, bet aš galiu Jums pateikti kitą pavyzdį. Pavyzdžiui, buvo atlikta, atliktas vienas tyrimas dėl uh, melagingų duomenų ir informacijos pateikimo perkant gaminius internete. Po šio tyrimo, po šios studijos buvo parengta direktyva pagal šią direktyvą, perkant ką nors internete, ne, nebegalioja sistema, pagal kurią jūs automatiškai pasirinkdavot papildomas paslaugas ar, ar papildomas prekes. Iš anksto jau buvo viskas pažymėta, sakykime, e, interneto puslapyje, kad jūs pasirinkate papildomas prekes ar papildomas paslaugas šiandien tai yra neįsivaizduojama. Tai yra tokia uh, situacija yra tiesiog neįsivaizduojama. Taigi, tai yra tiesiog vienas iš pavyzdžių ir aš bandysiu pateikti panašias priemonės. Dėkuoju, panas Dejon. Ačiū, pirmininkė. Deja homoseksualios poros vis dar susiduria su diskriminacija. Dažnai tokios poros e, yra priverstos rezervuoti du kambarius viešbutėje, e, jos negali pasinaudoti nuolaidomis. Jūs, kaip žmogus, kuris bus atsakingas už vartotojų apsaugą, ar galėsite mums pažadėti, kad jūs padarysite viską, kad e, homoseksualioms poroms taikomos kliūtis būtų panaikintos. Ir ar jūs ketinate vykti į įvairias valstybės narės tam, kad jas įtikintumėt, kai tai yra reikalinga? Antras klausimas. Kaip jūs užtikrinsite, jog nesikartotų interesų konfliktų skandalai? Ir kaip galima būtų užkirsti kelią interesų konfliktams, norint apsaugoti vartotojus? Dėkuoju. Ponas Berg. Iki šiol aš dirbau Maltos parlamente, jau ir ministro pareigas. Aš taip pat esu ir vieno klubo narys. Aš nebedirbu jokioje įmonėje, nebevadovauju jokiai įmonėje, nors vienu metu da, dirbau be vienoje bendrovėje. Ir 1998 metais aš e, nutraukiau teisininko karjerą. Tiesiog atsisakiau visų savo klientų, palikau juos likimo valiai. Man yra tekę dirbti e, teisingumo ministru. Taigi jūs puikiai suprantate, kad jei aš e, būčiau turėjęs bent jau menkiausią ryšį su kuo nors savo e, teisės kompanijoje, tuomet aš būčiau turėjęs daugybę problemų. Mes jau turime teisės aktus, kuriuos tiesiog privalome įgyvendinti. Ir aš jau paminėjau vieną straipsnį, jau minėjau ir diskriminacijos pavyzdžius, tokius pavyzdžiui, kaip e, klausimas apie jūsų lytinę orientaciją, kai jūs duodate kraują. Ir Maltoje kartu su teisingumo ministru mes parengėme e, įstatymo projektą, pagal kurį partneris, registruotas partneris, galės e, priimti su kitus savo partnerių susij, sveikata susijusius sprendimus. 21 straipsnis nurodytas žmogaus teisų hartijoje, mano galva, šiuo atveju yra svarbiausias, aš juo ir uh, vadovausiuos. Dėkoju. Aš ką tik gavau klausų leinį pranešimą apie tai, kad Teisės reikalų komitetas patikrino pono Borgo finansinių interesų deklaraciją. Ir šiame laiške yra parašyta, jog išskyrus vieną ortografinę klaidą, jokių kitų klaidų nerasta šioje dek, e, deklaracijoje. Aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs minėjote kažkokį klubą, tai bet mes nesupratome, koks tai buvo klubas. Tai buvo muzikos klubas. Ir aš tik tai, tikrai atsitiktinai esu vieno muzikos klubo narys ir tas klubas yra mano apygardoje. Gerai, neklausime, kokiu instrumentu grojate, teiksime galimybę užduoti klausimą kolegoms. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš dar neišgirdau, ką Jūs manote apie štai ką. Tai yra nediskriminavimo direktyva. Aš kalbu ne apie 21 straipsnį, bet apie nediskriminavimo direktyvą. Ką Jūs manote apie tai, apie valstybių narių pozicijas dėl šios direktyvos? Tai neįeina jūsų portfelį, tačiau galite atsakyti, ponas Borg. Per visą savo karjerą, tiek politinė, tiek profesinė, man yra tekę nemažai dirbti su diskriminacijos atvejais. Aš jau minėjau kelias iniciatyvas. Uh, kurių ėmiausi, kai e, buvau e, teisininku, kai buvau ministru. Aš stengiuosi teikdamas įstatymo projektus panaikinti tai, kas mano galva buvo visiškai netinkama. Žinome, kad tam tikrais atvejais tam tikra diskriminacija yra neišvengiama. Sakykime, jeigu man būtų leista parkuoti savo automobilį prie parlamento, tai nebūtų jokia diskriminacija, dėl to, kad e, aš turiu gerų argumentų, kodėl aš norėčiau, turėčiau tenai parkuoti automobilį. Bet pagal žmogaus teisų hartiją ir žmogaus teisų deklaraciją mes negalime turėti jokios diskriminacijos. Ir aš ir toliau kovosiu su diskriminacija, pirmiausia dėl to, jog e, tikiu, kad e, kiekvienas žmogus turi teisę gyventi oriai. Ponas Borgesijo, Ačiū, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Noriu palinkėti Jums visokiojopos sėkmės. Aš vienas iš tų, kurie žavisi Jūsų sala. Man tai yra laisvės sala dėl daugelio priežasčių. Ir Jūs teisingai didžiuojatės savo tapatybę. Neseniai paskelbtas Teisingumo teismo sprendimas teigia, kad valstybės narės negali priešintis priekybai prekėmis, kurios neturi EB žymos. Tai atrodo gana ribojantis sprendimas, nes vartotojai turi teisę žinoti, iš kur, kokia yra jo kilmė, todėl jei ant prekės nurodyta, kur jį pagaminta, tai yra naudinga. Ar jūs kaip komisijos narys spręsite kitaip šį klausimą? Ar jūsų nuomonė būtų naudinga informuoti vartotojus apie gaminių geografinę kilmę, kur jie pagaminti. Mano šalyje farmacinių gaminių iš kai kurių valstybių pasirinkimas yra labai platus, pavyzdžiui, iš Kinijos. Ir tai yra, e, kartais tie gaminiai yra kenksmingi vaikams. Jie kenkia vaikų sveikatai. Pirmininkas, prašau tiksliai suformuoluoti klausimą. Taip pat turiu klausimą dėl skaidrumo internetinėje prekyboje ir internetiniuose lošimuose. Pone Borgizė, aš sutinku su jumis. Dėl štai ko. Manau, kad reiktų nuveikti daugiau, garantuojant tų gaminių saugumą. Kalbu apie gaminius įvežamus iš trečiųjų šalių. Deja, Mm, taikoma kitokią kontrolės sistemą nei maisto produktų kontroliai, nors jau dėgiama e, platesnė kontrolės ir patikrų e, sistema. Jeigu įvežamas ne žemės ūkio ar maisto produktas į vidaus rinką, kurią sudaro 500 milijonų vartotojų, jei jis kelia pavojų, tai toks jis, jis kelia pavojų visiems 500 milijonų. Negaliu e, daugiau detaliau apie tai kalbėti dėl to, ar reikalinga EB žyma ar ne, EC žyma ar ne. Bet aš galiu pažadėti, kad padarysiu viską, kad gaminiai būtų kuo saugesni. Gaminių saugumas bus svarbiausių mano ir visos komisijos prioritetu. Taip pat bandysiu teikti štai kokį siūlymą. Turime kalbėti ir apie paslaugų sektoriaus e, saugumą, apie teikiamų paslaugų saugą. Pavyzdžiui, prieš gaisrinę įrangą. Įsivaizduokite, jūs apsigyventa viešbutie ir teisėtai norite žinoti, kad jis yra apsisaugojęs e, nuo gaisro, kad užtikrintos visos reikalingos paslaugos. Mm, reik, rengiuosi parengti žalėje knygą šią temą. Tai tiesiog pamastymai, kol kas nenoriu pareigoti kolegų, būsimųjų kolegų komisijos narių, bet noriu dar toliau nueiti, nei jūs siūlote. Apimti ir paslaugų sektorių ir siekti, kad e, teikiamos paslaugos būtų saugios. Manau, kad taip sukurtume saugesnę vidaus rinką, ko vis ir trokštume, manau. Papildomas klausimas, ponė Valgiai. Ačiū. Trumpai. Internetinė prekyba ir internetiniai lošimai. Krim komitete neseniai ekspertų, iš ekspertų pateiktos informacijos sužinojome apie neraminančias mafijos, neraminančią mafijos vykdomą veiklą šioje srityje, internetiniuose lašymuose turėtumėme e, labiau saugoti vartotojų interesus šioje srityje, nes atrodo, kad vartotojai, jeigu jie nusprendžia e, lošti internetu, atsiduria mafijos rankose arba nusprendžia kažką įsigyti internetu. Aš be abejo sutinku su jumis, nes prekyba internetu yra geras dalykas, naudingas ir geras. Uh, tačiau viskas balansuoja ant, ant tam tikros ribos. Turime kalbėti apie du aspektus, du galus. Organizuotas nusikalstamumas be abejo gali pasinaudoti ir vidaus rinką, kaip bando naudotis Šengeno erdvę ir piknaudžiauti teisėmis, kurios suteikiamos vartotojams. Turime būti labai budrus šioje srityje. Žinau, kad yra teikiama direktyva šiuo klausimu, bet nežinau, ar pasirinkta įgyvendinimo kryptis yra teisinga. Tai būtų mano prioritetu per atenčius kelis metus jeigu jūs nuspręsite mane patvirtinti. Pirmininkas, ačiū. Toliau bus trys trumpi klausimai. E, minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Ponas Obermaier. Rūpiučio mėnesį patikiau klausimą komisijai dėl E, pakuočių, dėl ypač tabako gaminių įpakavimo siūlymas, kad tai būtų visiškai mm, vienodi, vienodos pakuotės. Komisija atsakė, kad e, apsispręs iki metų pabaigos. Ar turite informacijos apie šio siūlymo svarstymą? Tai labai svarbu, nes tai susijęs su tūkstančiai žmonių dirbančių pakavimo pramonėje, pakuočių pramonėje. Ir ar jūs manote, kad, kad jeigu visos vis, cigaretės būtų vienodose, nieko vieni nuo, vieni nuo kitų nesis, nesiskiriančiose pakeliuose, tai sukeltų didesnę kontrabandos grėsmę? Taip pat, ar manote, kad toks vienodas pak, įpakavimas turėtų kažkokios įtakos tabako gaminių vartojimui. Atsakant į šį klausimą iš, iškyla štai koks dalykas. Kol kas atsakymas apie direktyvą e, susijęs su e, konfidencialumo e, paslapties išlaikymo nuostatomis. Atsakysiu, ką aš galvoju. Manau, kad vienodas įpakavimas galėtų būti veiksminga priemonė. Bet ar mes pasiekėme tokį etapą, kuomet e, galėtume reikalauti, kad e, galėtume įvesti tokį saistantį reikalavimą, aš dar nežinau. Jau sakiau, kad tabako gaminiai turėtų atrodyti kaip tabako gaminiai, o ne kaip kažkas kita. Ir jų skonis, skonės savybės turėtų būti kaip tabako gaminių. Todėl kryptis, kurią aš pasirinkčiau ir kurią aš eičiau, yra visiškai aiški. Nors Europos Sąjungoje šioje srityje nėra paslapčių ir, ir kiek žinau, nutekinta kai kuri informacija apie tai, bet aš to nekomentuosiu. Vienintelė valstybė įsivedusi reikalavimą e, pakuoti cigaretės į vienodą pakuoti yra Australija. Aš mačiau taip įkapotus gaminius. Australijos aukščiausiame teisme buvo patiktas ieškinys dėl tokio e, reikalavimo įvedimo ir tas ieškinys buvo atmestas. Dabar Australija paduota į PPO teismą. Aš palikčiau teisę valstybėms narėms laisvai savo nuožiūrą apsispręsti, jeigu jos nori pakuoti tabako gaminius į vienodas, vienodus pakelius, bet neversti jų to daryti. Gali būti, kad kuomet bus pristatyta tabako gaminių direktyva, parlamente svarstymas prasideda viename gale, viena kryptimi ir gali pasisukti kita kryptimi. Aš būčiau prieš dabar galiojančios tabako direktyvos susilpninimą kuri yra rengiama. Ačiū toliau, ponas Busutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Borg, aš pažįstu jūs ne tik dėl to, kad e, esu iš tos pačios politinės partijos, bet ir dėl to, kad gyvenu už trijų gatvių nuo jūsų. Ir taip, iš tikrųjų, ten veikia vienas klubas, Mant klubas. Visada žavėjausi jumis dėl jūsų asmeninių savybių, štažiningumo Taip pat dėl to, kad puoselėjate bendrasias Europos vertybės, demokratijos vertybės, kurios yra brangios visiems esantiems šioje salėje. Ir noriu pasidžiaugti, pasveikinti jūs, nes be jūsų mano šalis, mūsų šalis nepuoselėtų tų pačių vertybių. Turiu štai kokį klausimą. Kaip jūs, kaip paskirtasis komisijos narys, rengėtės apsaugoti vartotojus nuo klaidingos informacijos, klaidingos praktikos, pavyzdžiui, verslo įmonių. E, teikiama informacija, jeigu yra klaidinanti, žmonės įsigyja tai, ko visiškai neplanavo, net nesitikėjo įsigyti. Ačiū, ponė Busutil, noriu padėkoti už jūsų gerus žodžius ir atsakyti jūsų klausimą. Aš, kuomet naudojausi apskaitininko paslaugomis kažkada tai. Ir, e, pavyzdžiui, man pasiūlė įsigyti enciklopedijų. Tuo metu tai buvo populiaru. Aš e, paprastai knygas perku knygynuose, kartais perku knygas ir internetu vis daugiau žmonių užsisako atostogas internetu. Jeigu mes nesijimsime spręsti šio klausimo, tai yra klaidinančių skelbimų, reklamuojančių atostogas, vaistus internetu, jeigu nepasigilinsime į tai, kas vyksta atskirose valstybėse narėse, mes atsiliksime už, užtikrindami įgyvendinimą ir taip pat neišpildysime pažadų duotų vartotojams. Taip pat, e, kaip jau sakiau, yra priemonių, kur, kuriamis galime pasinaudoti jau dabar palyginamosiomis lentelėmis, kitomis priemonėmis. Taip pat turime skaityti ataskaitas, kurios uh, pasirodo ir kur yra patikta informacija apie tai, kas vyksta internete. Ta informacija ne visada yra maloni, reikia išlikti budriems. Ir pažadu parlamentui, kad stengsiuosi būti akylas šioje srityje ir kaip ir e, teiginių apie maisto produktų naudą sveikatai atveju sieksime e, pašalinti klaidinančius teiginius. Ačiū ir paskutinis vidaus rinkos ir vartoto apsaugos komiteto klausimas. Jį pateiks ponas Louis Grech. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pasakyti, kad ne visi parlamento komitetai ir padaliniai bus e, taip sunkiai sukalbami kaip mes, gerbiamas Borž. Uh, Kaip jūs ketinate įgyvendinti holistinį vartotojų reikalų paketą? Mes iš patirties žinome, kad šis paketas yra padalyjamas keletai komisarų. Tai visuomet e, sunkindavo padėtį. Galėčiau pateikti pavyzdį. E, kolega paminėjo kolektyvinio e, kompensavimo klausimą. Neseniai buvo pasiūlytas e, teisės aktų paketas dėl e, finansinių priemonių. Kokias priemonės jūs įgyvenzinsite, kaip užtikrinsite, kad visi piliečiai turės galimybę pasinaudoti kolektyvinio kompensavimo priemonėmis pagal šias finansinės priemonės. O dėl pagrindinių teisų hartijos. Ar mes teisingai jūs suprantam, kad e, jūs dirbsite be jokių išlygų. Aš norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą, nes būtų labai nepatriotiška, jeigu aš dabar atsakyčiau savo tautiečiui e, kitokią kalbą negu maltiečių kalba, kai klausimas buvo patiktas maltiečių kalba. Taigi, ačiū už šį klausimą. E, pone Grech, aš žinau, kaip. E, Jūs e, atsakingai dirbate, jūs e, komit, šiame parlamente rengiate pranešimą apie ADR, tai e, pakeis gerokai padėti ES, jeigu bus priimta. Dėl kolektyvinės žalos kompensavimo aš jau sakiau, kad pats pasisakau už ir esu tikras, kad didžioji dalis valstybių narių yra už jį. Tačiau turime bendradarbiauti su kitais komisijos nariais. Jūs kriukate autoje tą faktą, kad port šis paketas yra padalintas daugeliui komisijos narių. Aš čia nieko negaliu pasakyti, nes aš pats tapsiu komisijos narių, jeigu būsiu patvirtintas, ir todėl aš negaliu jokių pareiškimų šiuo požiūriu dabar išsakyti. Bet kaip atsakydamas į panašų klausimą sakė mano pirmtakas, galiu pasakyti, kad suprantu, kokia atsakomybė tenka poniai Reding e, tvarkant vartotojų klausimus vartotojų apsaugos klausimus. O mūsų vaidmuo yra labiau koordinuoti veiksmus su valstybėmis narėmis ir su jomis bendradarbiauti. Tai yra nepaprastai svarbu vartotojų sektoriuje, ypač kai kalbame apie vartotojų darbo tvarkę. Jūs manęs klausėte, ar aš pagrindinių teisų hartiją įgyvendinsiu be jokių išlygų sieksiu ir e, nuosekliai laikysiuosi pagrindinių teisų hartijos. Aš joje nematau nieko blogo. Mes turime e, matyti, kokias išimtis numato Europos teisingumo teismas. Todėl aš asmeniškai dėl pagrindinių teisų hartijos ne jokių išlygų e, psichologiškai m, ar operatyviai nematau. Aš galiu pasakyti, kad pati Hartija neprimeta jokių išimčių ar išlygų. Aš žinau, kad kiekviena teisė um, um, yra įgyventinama sienų ribose. Už sienų ribų tų teisų kaip ir nebelieka. Mes tenkiamės hartiją visuomet nusikliai gyventi. Aš visą savo gyvenimą skiriau tam, kad kovošiu su diskriminacija. Ir akivaizdu, kad visi gyvenime padaro klaidų. Tačiau turiu pasakyti, kad dėl žmogaus teisių ar pagrindinių teisių hartijos E, esu įsitikinęs, kad priimtieji dokumentai yra patys svarbiausi, man asmeniškai. Ačiū, aš dėkoju savo e, nariams už tai, kad laikėsi skirtą laiko ir patikė labai taiklius klausimus ir dabar peržiūrėsiu vėl žodį ponui Gruotijai. Ačiū Malcolmui Harborai. Taigi dabar periname prie ketvirtojo klausimų raundo ir išklausysime kolegų iš Žemės ūkio komiteto klausimų. Penki trumpi klausimai numatyti, jie turėtų trukti 50 sekundžių, 2 minutės. Dvi minutės yra skiriamas atsakymui. Pirmiausia, ponas Albertas. Dėkui, ponė pirmininkė. Daktarė Borž. Mano klausimas labai paprastas. Europos parlamentas 2010 e, m. spalio 18 d. prieimė tokį sprendimą. Europos parlamentas kreipėsi į e, žemės, e, kreipėsi atitinkamas institucijas, kad E, žemės ūkio produktai galėtų importuojami tik tada, jeigu te, tenkina atitinkamus e, sveikatos ir kokybės reikalavimus ir yra laikomasi minimalių socialių ir ekologinių standartų. Tas sprendimas buvo priimtas e, didelė balsų dauguma. Kaip jūs užtiksite, kad jis būtų įgyvendintas? Ačiū, ponė Bur. Aš galiu labai aiškiai atsakyti. Būtų nesažininga užsimerkti ir um, neįsileisti importo, kuris netenkina tam tikrų saugumo standartų. Mes negalime skriausti savų ūkininkų. Tai yra kontroversija, iškas klausimas, jis labai jautrus ir aš suprantu, kodėl jis jautrus. Kadangi vieninga rinka, ta 500 milijonų vartotojų laisvoji rinka, neturėtų dabar diskriminuoti pačių ES ūkininkų. Bet priešingai negu e, produktų sauga, turiu galvoje ne žemės ūkio kilmės produktų sauga. Žemės ūkio produktų atveju mes turime standartų gyvendinimo priemonės. Mes turime atitinkamą agentūrą su pakankamai inspektorių dirbančių ne tik ES, bet ir už jos ribų. E, Tas agentūros ekspertai lankosi Argentinoje, Brazilijoje, kitos, Brazilijoje, kitose šalise ir bando išsiaiškinti ar užtikrinti, kad viskas, kas patenka į 500 milijonų vartotojų rinką, tenkintų standartus, kurie yra keliami mūsų pačių ūkininkams. Ar mes galime dar sugriežtinti šio e, reikalavimo laikymasi? Galime. Uh, Mes turime paketą dėl augalinės kilmės, gyvulinės kilmės ir sezoninių prekių kontrolę. Taip pat turime priekybos susitarimus, kuriuos ES pasirašo su kitomis šalimis. Aš žinau, kad Rusija prisijungė prie pasaulio priekybos organizacijos, žinau, kad yra konserv... kontroversiškų e, klausimų iškelta dėl to, kas importuojama, ko negalima mums eksportuoti dėl techninių priežasčių negalėtume niekada naudotis tomis taisyklėmis protekcionistiniais tikslais. Tačiau tuo pat metu mes turėtume reikalauti, kad kitos valstybės laikytųsi prisimtų įsipareigojimų e, įstojant į pasaulio priekybos organizaciją. Aš galiu Jūs patikinti, kad reikalausiu, kad tie įsipareigojimai būtų tenkinami. Luis Kapula Santos, 50 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Kaip jūs žinote, ES maždaug prieš dešimt metų turėjo spręsti labai rimtą visuomenės veikatos problemą. Turiu galvoje galvijų pasiutlygę. Tada e, buvo išleistos didelės sumos pinigų tai problemai išnaikinti. Ir pirmasis žingsnis buvo e, kaulų miltų naudojimo uždraudimas, nes buvo sakoma, kad būtent iš to gimė ta problema. Buvo nuspręsta, kad uh, uh, kaulų miltai yra kalti dėl visų problemų. Be to buvo pasakyta, kad tokios rūšies gyvulinės kilmės produktai negali būti duodami nemėsaėdžiams gyvuliams Ir buvo taip pat sakoma, kad egzistuoja tam tikras kryžinis užsiteršimas tarp ūkių. E, mes suprantame, kad reguliariai turi būti teikiama informacija ir ūkininkams, ir vartotojams, kad nebeliktų jokių abejonių. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę to klausimu, ką darysite, kad išspręstumėte tokio pabudžio problemas per savo mandatą. Ačiū, ponas Borg. Aš žinau šiek tiek šią problemą, nes uh, Žinau, su kokiais sunkumais e, susidūrėme, kai, e, pra, kai e, patyrėme kempinlingės protrukį. Dėl to iškilo ir be galo daug ekonominių sungumų nukentėjusiose valstybėse. Ir kai kurios, na, aš nesakyčiau griežtas, sakyčiau svarbios priemonės buvo įvestos, kad būtų užkirstas e, baltymų e, naudojamas pašaruose, kurie yra duodami ne mėsaėdžiams gyvūnams, bet e, žolė ėdantiems gyvūnams. Aš ga, suprantu, kodėl e, dabar kai kas sako, e, ar nereiktų tų apribojimų dabar panaikinti. Ir bent jau tie gyvūnai, kurie gali ėsti mėsą, galėtų uh, pašare e, vartoti ir baltymus. Bet mes suprantame, e, kaip sunku būtų įgyvendinti tokį apribojimą ar uždraudimo panaikinimą ir kaip galima būtų sumaišyti baltyminį pašarą su uh, e, atrajojančiams gyvūnams duodamu negyvulinės kilmės pašaru. Taigi viską, ką jūs ką mes darome, darome reikalaudami maksimalaus saugumo. Matome, kad bėgant metų uh, metams e, tokių atvejų, lygos e, apsireiškimo atvejų skaičiai labai ženkliai sumažėjo dėl mūsų priimtų priemonių. Ir dabar mes tarsi norime vėl iš naujo pradėti apie tą klausimą arba e, šį draudimą šiek tiek švelniau pradedame vertinti. Ar dėl to ateityje neiškiltų naujų lygos protrukių? Niekam to nereikia dėl daugelio priežasčių. Be abejo, visi turim būti turim jaustis nepaprastai saugus vartodami ES vidaus maistą. Aš manau, kad šiais klausimais turime elgtis itin atsargiai. Ačiū toliau, George Linen. Uh, good afternoon, uh, Dr. Uh, Borg. Labadiena, daktarai Borgai. Gyvūnų gerovė yra labai svarb... svarbi tema, kuri yra jūsų portfelėje, ypač uh, aktualus yra gyvūnų gabenimas. Gegužės mėnesį mes išgirdome, jog neketinama yra uždrausti ilgiau nei 8 valandas gabenti gyvūnus e, e, skirtus pas, e, skerdimui. Ar jūs galėtumėte patvirtinti tokią poziciją? Pone Burgai. Pirmiausia, pirmiausia, ponė pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad aš žaviuosi jūsų darbu jūsų pastangomis, nepriklausom nuo to, ar pritariu joms ar ne. Dažnai manoma, jog gyvūnų gerovė yra neįtin svarbus klausimas, tai yra kažkas, kas tik tai trūkdo mums žengti į priekį kai kuriuose srityse ir ypač daug apie tai girdime dabar, kai išgyvename ekonominę krizę. Ekonomijos krizės laikais paprastai e, girdime raginimus elgtis pragmatiškai, rūpintis e, kiekvien, kiekvienos priemonės teikiamą naudą. Ir aš noriu pasakyti štai ką. Pirmiausia, dabartinis e, reglamentas dėl gyvūnų gabenimo nėra taikomas. Tai įrodo tai, pavyzdžiui, jog aš nesu girdėjęs nei apie vieną teisės aktų pažydimo procedūrą, kuri būtų pradėta kurios nors valstybės narės atžvilgių. Gal jūs esate apie tai girdėję? Kalbėdamas apie tai, kokiu priemonių reikėtų ateityje, galiu pasakyti, kad taip, reikia ieškoti geresnių priemonių. Gal gyvūnų gabentojai galėtų pasinaudoti navigacinę sistemą ir patikrinti, ar atstumas, kuriuo teks gabenti gyvūną į skerdyklą, atitinka galiojančias normas. Antra, ar mes turėtume keisti gyvūnų gerovės teisės aktus? Aš galiu Jums pasakyti, kad yra pateiktas, yra minčių parengti bendrą gyvūnų gerovės apsaugos dokumentą. Jau darbas pradėtas. Ir reikia pradėti diskusiją apie tai, ar dabar galiojančių taisyklių pakanka. Ir antras klausimas, ar šias taisyklės realiai galima gyvendinti. Bet gal jūs apie tai paklausite papildomą klausimą. Gerai, dabar taikoma yra trumpoji klausimų uždavimų procedūra, todėl perėmėme prie kito, prie kito parlamento nario Jūs minėjote, jog ES turėtų rodyti pasaulį e, e, vartotojų teisų apsaugos srityje. Todėl aš manau, kad ES turėtų ir toliau išlaikyti GMO draudimą. Tikiuosi, kad jūs jo nepanaikinsite. Toliau. Labai dažnai mes patiriam didžiulį lobistų spaudimą. Ir ar jūs ketinate reformuoti EFSOS darbą ir rizikos vertinimo procedūras šioje agentūroje. Aš tikiuosi, kad jūs neleisite sugražinti valstybėms narėms autorizavimo proceso. Dėkuoju. Šiuo metu draudžiama naudoti GMO gaminant maisto produktus. Ir kila klausimas, ar reikėtų uždrausti naudoti GMO gaminant pašarus. Tai yra geras klausimas. Toliau, ar aš ketinu sustiprinti EFSA? EFSA privalo pateikti moksliniais duomenimis pagrystą, nešališką, objektyvų uh, patarimą mums, ką, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Ir šiuo metu yra manančių, jog es galėtų elgtis aktyviau. Tačiau aš nesikratysiu atsakomybės, nes šiaip pagrindinė atsakomybė šiuo klausimu tenka Europos komisijai, o ne EFSAI. Ir todėl aš neketinu naudoti EFSOS tam, kad ką nors pasiekčiau. EFSA turi teikti mums mokslinis duomenys pagrįstas rekomendacijas, o mes po to jau spręsime, ar reikia keisti notifikavimo ar autorizavimo sistemas. Taigi, atsakymas būtų toks. Ne, aš tikrai netarnausiu aklai EFSAI, tačiau aš neketinu ignoruoti ir jos patarimo. GMO yra labai jautrus klausimas. Aš žinau, kad tai yra prieštaringas klausimas. Ir žinau, kad labai patogiai taryba atsikratė atsakomybės ir viską nustumė komisijai Ir labai patogu taryba yra pasakyti, kad tegu valstybės narės pačios sprendžia, ar leisti auginti GMO ar ne, išskyrus tais atvejais, kai tai ne, nedaro žalos aplinkai ir sveikatai. Dėkoju, James Nicholson. Ačiū, pirmininkė, paskirtasis komisijos naryba. Aš panašiai kalbėsiu kaip ir kolega. Aš norėčiau jūsų paklausti štai apie ką. Mums Europoje reikia e, nemažai sojos ir grūdų, kad gamintumėme, pakank, pagamintumėme pakankamai pašarų. Nemažai šių grūdų ir sojos rauginama JAV. ką jūs darysite Europoje tam, kad e, maisto gamintojų pramonė nesusidurtų su pernelik dėliais sunkumais. Aš žinau, kad šis klausimas yra labai aktualus ir puikiai žinau ir apie reikalavimą žymėti GMO turinčių, turinčius produktus. Tuomet, kai jų uh, bendras kiekis produktai sudaro 0,9 procento bendros masės. Dėl GMO auginimo a, aš turėsiu dar pasvarstyti šį klausimą ir turėsiu palaukti EFSOS įvertinimo. Aš laikysiuos galiojančių, dabar galiojančių taisyklių, nebent EFSA rekomenduotų elgtis kitaip. Tuomet aš galėsiu leisti auginti išskirtinės kultūras e, išskirtinėmis aplinkybėmis. Aš žinau, kad Europoje yra plotų, kuriuose yra auginami GMO. Ir žinau, kad ir Europos parlamentas apie tai žino, kad jūs rengėte dokumentą šiuo metu ir būtų tikrai uh, neatsakinga atsižvel, neatsižvelgti į visų suinteresuotų asmenų, išskyrus ir Europos parlamento nuomonės. Aš tenksis elgtis atsargiai ir taikysiu vadinamąją atsargumo principą ir jį taikysiu protingai. Tai reiškia, kad tuomet, kai neturime aiškių mokslinių duomenų apie kokį nors reiškinį, geriau yra palaukti ir neskubėti tą reiškinį įteisinti. Dėkuoju, perinėme prie kito klausimų turo. Klausimus ką tik pateikė Žemės ūkio komiteto nariai, o dabar klausimus galės pateikti devyni kolegos. Pirmiausia, trys ilgieji klausimai Ir jeigu jūs užduodate tą ilgai klausimą, tuomet po to turite teisę užduoti ir papildomą klausimą. O po to bus užduoti šeši trumpi klausimai. Marina Janukudakis. Mes jau kalbėjome apie ES biudžetą ir džiaugiuosi, kad jūs manote, jog jį protingai reikia mažinti. To reikalauja mano rinkėjai. Mes taip pat kalbėjome ir apie ES agentūras. Ir uh, Aš džiaugiuosi, kad jūs teisingai vertinate e, būtinybę užkirsti galimus interesų konfliktus. Aš tikiuosi, kad jūsų narystė muzikos klube tikrai netrukdys jums dirbti Europos komisijoje. Bet kokiu, kokį konkretų veiksmų planą jūs pateiksite tam, kad būtų kovojama su neaiškiu auditu ir interesų konfliktais agentūrose. Uh, ir ar jūs siūlysite protingai mažinti šių agentūrų biudžetus? Pone Janakudakės, jūs turėjote galimybę užduoti antrą klausimą, bet aš nustebau, kad jūs uždavėt klausimą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su paskirtojo komisijos nario įgaliojimais. Aš nesu muzikantas, aš negroju jokiame orkestre, aš esu tik tai muzikos klubo narys, aš remiu muzikantus. Ir tikiuosi, kad tai tikrai nesukels interesų konfliktų, man einant e, komisijos nario atsakingo už vartotojų teisų apsaugą pareigas. Ir jei toks konflik, kon, interesų konfliktas iškiltų, tuomet aš tikiuosi, kad mano draugai klube supras, kad aš turėsiu atsistatydinti iš garbingo klubo nario pareigų. Reikia savęs paklausti, kas yra protingas, ar kas, ką reiškia protingai mažinti. Jei pažvelgsime į sveikatos sektorių, pamatysime, jog jeigu mažinsime e, išlaidas ir ten ir šiandien paprastai nuo to nukentėjęs labiausiai žmonės. Išlaidas galima mažinti, nemažinant e, sveikatos paslaugų lygio ir jų kokybės, pasinaudojant pirmiausia naujosiomis e, technologijomis. Mes turime ir, ir tam tikrų naujų tinklinių technologijų, kurias galima būtų pritaikyti, kai galima būtų stebėti paciento būklę jam esant savo namuose. Yra nemažai patentuotų vaistų, kurie turėtų po kelių, po kelių metų tapti generiniais vaistais, o tai reiškia, kad sumažės išlaidos vaistams. Audito rūmai pateikė rekomendaciją dėl dviejų agentūrų, kurios įeina į mano kompetenciją. Nors šios agentūros, kaip žinia, yra savarankiškos. Aš pasitarsiu su kitais komisijos nariais tam, kad mes išsiaiškint, ar nereikėtų mums parengti bendrų taisyklių, kurios būtų taikomos visoms ES veikiančioms agentūroms. Pirmininkas, ačiū. Ir dabar Gal galėtumėte laikyti drausmės? E, Paskartasis narys atsakinėja į klausimus jau ilgą laiką. Tikrai sunku kalbėti, kuomet e, e, salėje žmonės kalbasi. Jeigu norite kalbėtis, išėkite iš salės. Toliau e, ponas Šliuteris užduoda klausimą. Jums buvo pateikta klausimą apie daugybę įvairiausių momentų, bet jūs nepasakėte, kokiais teisės aktais jūs bandysite įgyvendinti alkoholio strategiją. Man atrodo, kad pagrindinė problema yra tokia, ar mes e, elgsimės sąžiningai ir e, mes galėsime. E, e, apgindami jūs pasakyti, kad šis rytis iš tiesų yra nacionalinė kompetencija. E, užsienio reikalų ministrai yra, e, ministras yra pasakęs, kad Malta elgesi pagal ES reikalavimus, e, atsižvelgdama į jungtinių tautų reikalavimus taip pat. Kaip mes galime pasitikėti jumis, kad jūs uh, nebandysite pakeisti šioje srityje visos ES politikos. Ačiū. Dabar žodis ponui Borg. I was not involved in Malta on anything connected with HIV. As... Man atrodo, tie klausimai nelabai susiję, bet aš pabandysiu atsakyti, pasitelkdamas savo išmanimą. Įsipareigojimai yra aiškus, yra programų, pas mus įgyvendinamų, kurios apima ir kovas su živ AIDS, kaip jau sakiau, jos apima prevencinės priemonės, gydimą, taip pat siekiame pakeisti visuomenės nuomonę, kovoti su stigmatizuotu požiūriu į živ susirgusiais pacientais. Tai iš tikrųjų žmonių gyvenimų tragedija ir tuo žaisti negalima ir mano nuomonė šiuo klausimu yra visiškai aiški. Kalbant apie alkoholį, Žinau, kad tai egzistuoja, lygiai taip pat kaip ir cigaretės, tabako gaminiai. Jau sakiau, kad tai turi būti gyvendinama kovo, kovojant su kai kuriais susirgymais. Kovojant su kai kuriomis lygomis reikia visų pirma kovoti su rizikos veiksniais. Tai ypač aktualu kalbant apie alkoholį. Nesakau, kad reikia alkoholio uždrausti, bet turime pristatyti vartotojams alkoholio vartojimo keliamą grėsmę ir pavojų. Iš tikrųjų, tai iki galo nežinome dar, kas vyksta, kai, alkohol, kai suvartojamas pernelyg ypač didelis kiekis alkoholio. Bet jūs nepakankamai aiškiai atsakėte į mano klausimą apie tai, kad jūs kaip Maltos užsienio reikalų ministras pasigal, pasinaudojate savo įgaliojimais, kad pakeistumėte ES e lytinės reprodukcijos pr, numatytus procesus, pavyzdžiui, kuomet vykote atstovauti mus į jungtinės tautas. Aš niekada jungtinėse tautose šiuo klausimu nepasisakiau. Uh, Aš kalbėjau jungtinėse tautose keliais klausimais dėl viduržėmio jūros regiono, bet kaip užsienio reikalų ministras aš niekada šių klausimų nekėliau. Tai nebuvo, jie nebuvo priskirti mano tiesioginiai kompetencijai generalinėje asamblėjoje jungtinių tautų aš dalyvavau, Aš ten nekėliau šios temos, aš buvau e, vicepremjeras tuo metu ir aš kalbėjau e, politiniais klausimais. Dabar kalbame apie sveikatos apsaugą ir vartotojų apsaugą, tai visiškai kitas rytis nei užsienio reikalai. Aš pratinosi prie šių klausimų. Norėčiau atsiprašyti, jei aš nesupratau iki galo visų sudėtingų aspektų, nei visus įsigilinu, nes turėjau tris savaitės pasiruošti šiam klausimui, bet mm, informuokite mane, jei aš esu pasakęs kažką, už ką aš nesu atsakingas šią temą, nes aš to kokio e, atveju neprisimenu. Toliau ponė Korilinio pažvena minutį. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Borgai. Noriu grįžti prie e, GMO ir EFSA klausimų, užduoti keletą paprastų klausimų. Visų pirma, parlamentas per pirmąjį svarstymo etapą pritarė tekstui, kuriuo numatoma keisti direktyvą reglamentuojančią GMO. Mes laukiame tarybos pozicijos išreiškimo. Ar jūs palaikysite mūsų poziciją ir ar jūs pritarsite šiam tekstui, kuriam taryba per antrąjį svarstymo etapą pritarė. Jūs, antra, jūs sakėte, kad jums ypač svarbi EFSOS nepriklausomybė, bet nepriklausoma jos statutas. Ar imsitės konkrečių priemonių, kad patobulintumėte, pagerintumėte ne tik tos e, e agentūros įvaizdį, taip pat kaip rengėtis. E, peržiūrėti vertinimo sistemas, kurios yra taikomos ES, ypač kalbant apie GMO vertinimo ir peržiūrų sistemas. Nesiūloma tai daryti ir keisti direktyvą šio klausimu. Ačiū, sako pirmininkas Varponas Borg. Svarbu, kad E, būtų tinkamas įvaizdis, kad jis atitiktų realybę. Aš, kai kalbėjau apie įvaizdį, neturėjau meni, kad e, tik tai įvaizdis būtų nepriklausomos agentūros, o iš tikrųjų jų nebūtų nepriklausoma. Tie dalykai turi būti tapatus. Norėčiau tai paaiškinti. Aš nebūsiu EFSOS vergu, noriu tai aiškiai pasakyti, tačiau tai nereiškia, kad aš uh, šiai maisto saugos agentūrai neskirsiu reikiamo dėmesio, kuomet ji teiks savo konsultacijas ir patarimus remdamasi e, rimtais moksliniais argumentais. Dėl GMO aš nesiskubinsiu. Tai nereiškia, kad aš nepriiminėsiu sprendimų šiuo klausimu, nes jeigu nepriiminėjai sprendimo, tai irgi reiškia tam tikras teisinės pasiekmes. Kaip žinote, teisingumo teisme egzistuoja galimybė inicijuoti e, skundą dėl neveiksnumo, dėl neveiklumo. Jeigu, pažiūrėjau, e, Yra ataskaitų pranešimų apie GMO auginimą, tą kritikuoja ne tik EFSA, bet ir nacionalinės agentūros, kurios kritikuoja e, tai, kaip vykdomi tyrimai. Jei aš aš nesulauksiu tos minėtos ataskaitos galutinio projekto iš EPSOS prieš imantis veiksmų ir numatant ir paskelbent baudą. Kaip žinote, taryba viską palieka komisijai, komisijai leidžia apsispręsti, nes leidimą duoda komisijos narys, o ne maisto saugos agentūra. Todėl turime būti labai atsargus ir priimti teisingus sprendimus, nes neteisingi sprendimai gali būti labai žalingi. Tačiau šiuo momentu, konkrečiu laiko momentu sprendimas turi būti priimtas. Papildomą klausimą. Taip, ponia Borg, ar jūs rengėtės reik Ar jūs esate susipažinęs, kalbant apie GMO, su uh, studijomis apie jų galaikį toksiškumą, nes atrodo, kad tokios studijos neegzistuoja, jų nėra. Atsiprašau, aš nesupratau vieno žodžio. Ar aš pareikalausiu, aš galiu pakartoti. Ar jūs rengėtės pareikalauti, kad būtų parengtos studijos? studijos apie GMO ilgalaikį toksiškumą, nes tuo tarpu yra tik tai studijos, kur tyriamas jų trumpalaikis poveikis. Pone Lepaž, kai komisijos, komisija norėjo e, įvesti e, privalomą 90 dienų laikotarpį, e, įmonėms, kurios atliko, privalėjo patikti tyrimų rezultatus, buvo pasipriešinimas. Jūs įsivaizduojate, koks pas, pasipriešinimo sulauksime, kai tas laikotarpis bus pratestas. Bet, žinome, tai reikės daryti. Bet ar, reiš, bet ar tai reiškia, kad kažkaip keisis EFSOS darbas ir nuo 90 dienų gyvūnų stebėjimo e, laikotarpio bus e, atliekami bandymai ilgesnių laikotarpių. Atsakymą į šį klausimą reikia pagrysti moksliniais e, duomenimis, bet žinoma, nepriklausoma EFSA nuspręs taip, pasielgs taip, jeigu nuspręs, kad taip daryti reikia. Aš nemanau, kad komisija turi, turi teisę primesti tokius dalykus. dar šeši kalbėtojai iš aplinkosaugos komiteto. 50 e, sekundžių klausimui ir 2 minutės atsakymui. Jolanta Hübner. Ačiū. Ačiū už jūsų atsakymus. Mūsų klausimai bus, tru... mano klausimai bus trumpi. Dabar e, vykdoma skiepų prieš e, grip, gripą kampaniją. Ar, ar jūs rengėtės stabilizuoti vakcinų rinką, kad e, leidimas ir vakcinos būtų žodamos ir toms įmonėms, kurios gali tai saugiai ir našiai atlikti. Taip pat, kalbant apie neseniai su vakcinomis e, iškil, iškilusią pa panikos istorija. Ka kaip jūs tai vertinate, ką jūs rengitės daryti? Negalime be vakcinų gyventi. Mes turim analizuoti visas ataskaitas, mokslinius duomenis, kad užtikrintume, kad vakcinos yra saugas. Kartais taip pat reikia kovoti su prietarais prieš e, skiepijimą, prieš vakcinas, nes vakcinos e, išsaugo gyvybės. E, praėjo nemažai laiko nuo to, kai e, didelė grėsmė sveikatai iškildavo dėl lygų epidemijų. Ir būdavo sakoma tada, kad ES nesugebėjo gerai reaguoti. Mes visi galvom, kad galime pavieniui kovoti, kol pagaliau supratome, kad taip pat pagal subsidiarumo principą, kai uh, vieno ar kito klausimo pavienės valstybės negali išspręsti atskirai, Europos komisija, centras turi įsikišti, kad apsaugotų 500 milijonų žmonių e, vartotojų sveikatą. Todėl net ir tokia konkrečia tema kaip vakcinos, kurią jūs paminėjote, reikėtų, iški, kalbant apie e, direktyvą dėl grėsmės sveikatai, apie ją, kiek žinau, dabar parlamente kalbama, ir tikiuosi, kad ta diskusija tęsis. Turime sukurti teisinę bazę, kad e, atsirastų bendra e, vakcinų pirkimo sistema. Kad neatsitiktų taip, kaip buvo praeitą sykį, kai kas turėjo vakcinų daugiau negu reikia, o kiti visai jų neturėjo. Ir be abejo, kiekvieną kartą lygai pratrūkus e, kainos e, išsipučia, kainos labai iškyla dėl įvairiausių spekulacijų. Kai kurios valstybės narės, aš savo valstybę labai puikiai atsimenu, e, bet tiesiog susidūrė su per didelėmis, su kainų burbulu. Uh, Ir todėl aš manau, kad mes turėtume galvoti apie bendrą pirkimą ir solidarumą ir vakcinų atžvilgių taip pat. Sì, grazie. Ačiū. Aš norėjau pakalbėti apie klastojimą ir produktus, kurie turi labai negeros įtakos mūsų gamintojams, ypač krizės metu. Kai kalbame apie maisto produktų klastojimą ir vaistų, vaistų klastojimą, turime suprasti, kad kalbame apie saugumą. E, nepaisant mano valstybė Italijoje priimto reglamentų praėjusiais metais, 24 kg e, suklasotų vaistų buvo sulaikyti ir tai buvo susijęjamas labai didelėmis sumomis pinigų. Ką jūs darysite, kad kovotumėte su tokiu reiškiniu ne tik ekonomikai, bet ir piliečių sveikatai Europoje užtikrinti? Dvi minutės atsakymui. Ačiū, ponė Skardinį. Aš tą problemą žinau. E, ši problema ir konkurencija iškraipo, bet be kita ko. Nes e, tie, kurie laikosi įstatymų, yra diskriminuojami, o tie, kurie nesilaiko įstatymų, atsiduria palankesnėse sąlygose. Štai pat suprantu, su kokia problema mes susidurėme organizuodami įvairius tikrinimus, inspekcijas už ES ribų ir sueldami dėmesį į maisto produktus. Mes e, ne žemės ūkio produktų nekontroliuojame taip, kaip mm, to, ką turime ES vidėje. Aš suprantu, kad ne visus tenkina įgyvendinimas nuostatų, bet yragi milijonai padirbtų prekių, jos yra netikros, jos yra pavojingos ir mūsų agentūros e, daug tų prekių ir sulaiko. Turime kartu su jais bendradarbiauti, geriau bendradarbiauti, kad užtikrintumėm E, kad nebūtų, kad e, nebūtų padaryta tokia didelė ekonominė žala, kokia yra daroma. O kai kalbame apie medikamentus, e, šia dar didesnis pavojus turimės galvoje. Medik medikamentų ir medicinos renginių kontrolė turi būti labai griežta, griežtesnė negu kitų produktų atžvilgių šiuo atveju. Yra buvę tokių gazdinančių pavyzdžių, kai buvo importuojami ne žemės ūkio paskirties produktai, jie nebuvo deramai tikrinami, bet jie buvo vartojami vaikams. ES viduje yra tokių medikamentų ir medicinių renginių, dėl kurių šimtai moterų yra mirę. Osa Veslin toliau. E, aš esu čia. Jūs atsakote labai išmintingai, gerbiamas Borgai, ir sakėte, kad yra atitinkami teisės aktai, kuriuos turi gyveninti valstybės narės, o jūsų Europos komisija tik tai gyvenate tai, kas jau yra nuspręsta. Bet tokiomis aplinkybėmis mes lygiai taip pat galėtume pasakyti, kad Europos komisija turi būti atsakinga už ateitį ir būsimus teisės aktus, nes tai mums labiausiai rūpi. Jūs keletą kartų pakartojote, e, kad prievalės valstybės narėms yra panaikintos. Aš pati manau, e, kad turime galvoti apie kiekvieną moterį. Prisiminkime tą PAP atvejį. E, Nerim tūkstančiai moterų pasaulyje kenčia dėl tokių prekių klastojimo visame pasaulyje. Ta problema egzistuoja ir Europos Sąjungoje. Ką jūs, kaip sveikatos e, komisijos narys, padarysite, kad moterų litinė sveikata Europos Sąjungoje būtų geresnė, kad e, dabartinis status quo pasikeistų? Ebok. Ponas e, Borg, dvi minutės. It's not a question of being intelligent, smart or clever. Tai nėra <laughs> susijęs su um, išmintingumu, protingumu ar panašiai. Tai yra susijęs su sutarčių laikymusi. Akivaizdu, kad visi tie klausimai, leisti ar neleisti vienokią ar kitokią praktiką, yra valstybių narių rankose. Ne aš tą sutartį sukūriau, tos sutartys yra sankcionuotos visų valstybių narių. Jūs žinote, kad mes nesame federacija. Mes esame sui generis, generis organizacija į kurią eina suvene, suverenios valstybės, e, sutelkusios savo suverenumą. Kai kuriuose srityse komisija turi išskirtinę kompetenciją, kai kuriuose srityse kompetencija yra dalyjamas, o kai kuriuose srityse, tokiuose kaip sveikatos apsauga ir sveikatos suteikimas, kad ir ką jūs begalvotumėte, ar aš begalvočiau. E, mūsų tarnybos, manau, jeigu aš būsiu komisijos narys, tarnybos negalės kištis į jų įgyvendinimą. Mes negalėsime nustatyti, kokio sveikatos apsaugos paslaugos yra teigiamos. Ar e, tai būtų daroma tos tarptautinės sveikatos apsaugos direktyvos įgyvendinimą. Tai yra valstybių narių kompetencija, nors tai ir yra mano dosie. Kyla tik klausimas, kad e, apie kurį kalba pakartotinai keletas komisijos narių. Aš peržiūrėjau E, parlamentarų daugelį klausimų susijusių su šio klausimu. Ir atsakymas visada būna vienas ar vienai per kitaip suformuluotas. Šie klausimai priklauso valstybėms narėms spręsti. Kiekvienas iš mūsų turime savo asmeninės nuomonės. Nedaug dievė, kad mes visi e, būtumėm tarsi sukirpti pagal vieną kurpalį ir vienotume vienodai. Bet aš laikausi sutarčių, nesikišiu į problemas, kurias jau egzistuoja, nes tai yra nelegalu ir aš neketinu tai daryti. Sutartise tai nėra numatyta. Karl Heinz Florence. Daktarė Borgai. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs parengus e, tokį gražų prisistatymą. Yra e, Mano klausimas yra labiau susijęs su aplinkosaugos politika. Kalbame apie gamintojo atsakomybę ir atsakomybės principą. Kaip jūs įsivaizduojate, ar tabako gaminių kaštai ir jo padarinių sureguliavimo kaštai turėtų, e, neturėtų būti perduoti gamintojo, ne valstybei nariai. Aš e, ir jūsų pirmta, kur jums pačiam teiksiu tokį klausimą. Kaip jūs galėtumėt patikinti, kad e, jūsų pirmtakas galėtų apsiginti, gaudamas reikalingus dokumentus, ponui Borgžodis? On <laughs> the second question, Mr. Florence, that is uh, Tai būtent tokį klausimą, ponė Florencai, man labai sunku atsakyti, nes aš laikausi šios institucijos e, taisyklių ir e, aš tenkinu prašymus, nepažeisdamas jūsų institucijos nuostatų. Jūs turbūt suprantate, kad man labai nepatogu ir turbūt būtų neišmintinga e, komentuoti mano pirmtako atvejį. Aš jau pačioje pradžioje sakiau, kad uh, E, yra atsistatydinės pareigūnas, vadinasi, jis turi būti pakeistas. Ir kaip e, pirmininkaujantį šalis pasakė, šių dviejų dalykų negalima painioti. Kita vertus, e, ar jie negali įtakoti vienas kito. Aš galiu patikinti, pona Florence, kad mano duris bus atviros ne tik jums, bet ir visiems Europos parlamento nariams, kad galėtume aptarti mano uh, dos, mano kompetencijos klausimus ir ne tik todėl, kad man politiškai patogu tą daryti, bet todėl, kad taip yra teisinga elgtis. Aš pats 20 metų buvau parlamentaras, aš esu pripratęs prie parlamento kontrolės, bet aš esu ir pasirengęs bendradarbiauti su parlamentu, nes aš pats esu parlamento narys, pas mus sistema yra kaip Britanijoje, kad būtų ministras, turi būti parlamentaras. Ta sistema man patinka, nes reiškia, kad visą laiką turi būti pasitempęs. Ir uh, e, kruopšiai apgalvoti kiekvieną pasiūlymą išsakomą parlamente. O dėl tos aktualiausios direktyvos. Jūs suprantate, kad um, visi to tikisi ir tai yra siejama su patikimumu. Jeigu yra tokių, kurie uh, bando uh, šūkauti, kas dedasi su atidėliota direktyva, kaip ji bus paskelbta, tai mes turim e, juos nuraminti. Mes esame bendri sprendimų prieimėjai, parlamentas ir komisija ir darysime viską, ką reikia. Ir pirmiausia, mes nesusilpinsime dabar rengiamas direktyvos. Ačiū. Toliau e, Rodbėrant. Uh, Ačiū, gerbiamas komisijos, kandidatė komisijos narių Borg. Du klausimai dėl gyvūnų gerovės. Ar jūs manto, kad dabartiniai teisės aktai, pažiūrėjau, kosmetikos rytyje turi būti įgyvendinti taip, kaip yra sukurti be jokių pakeitimų? Ir, kaip žinome, paskutinė tų įstatymų dalis bus įgyventa kitų metų kovo mėnesį. Kitas dalykas dėl gyvūnų transportavimo. Du iš jūsų pirmtakų mus tikino, kad bus sukurta tam tikra uh, viziją apie gyvūnų transportavimo laiko ribojimą ir panašiai, ir kad bus parengtas tinkamas teisės aktas, e, neapsiribojantis tik įgyvendinimo nuostatomis. Ar jūs pats galėtumėt pasakyti ir patikinti, kad bus parengtas toks teisės aktas dėl gyvūnų gabenimo? Kurz und bündig. Ačiū, labai trumpai ir glaustai buvo pateiktas klausimas. Dėl pirmojo klausimo dėl gyvūnų gerovės ir kosmetikos teisės aktų. Aš jau sakiau, kad šis procesas yra labai sudėtingas ir ilgas e, rengiant teisės aktą. Ir tam yra pagrindo. Šis įstatymas bus taikomas ne tik Vokietijoje ir ne tik Maltoje, jis bus taikomas visame žemynė. Todėl e, pagrysta yra tą procesą padaryti ilgą ir sudėtingą. Be to, jau anksčiau esame matę, kad pereinamieji laikotarpiai kartais sukuria papildomų sunkumų. Bandome sukurti tarsi priemonių, kurios leistų išvengti įgyvendinimo. Aš manau, kad tai nėra sąžininga. Yra lotyniškas pasakymas Faktavex Inventa Lans. Kai įstatymas yra priimtas, mes tarsi bandome jį apeiti. Mes nenorime nieko naujo sukurti šiame dosie. Mes manome, kad e, nuostatos turėtų įsigalioti, kaip jau nuspręsta taryboje ir parlamente, o mes turime stebėti, kaip numatytieji draudimai e, keičia padėtį. Mes e, organizuojame poveikio vertinimo studijas ir žiūrime, kaip pasiteisina vienas ar kitas teisės aktas. Bet yra dar ir kita priežastis. Jeigu mes e, nepersikosime kaltųjų, pramonė niekada neras alternatyvių būdų kosmetikai išbandyti. Anglų kalboje yra tokia frazė. Būtinybė yra išradimo motina. Kai esi priversas ieškoti alternatyvų, tai juos ir rasi. Prireiks laiko, gali prireikti nemažai laiko, bet sprendimas bus rastas. Taip, draudimas turi įsigalioti 2013 m. kovo mėnesį. Dėl gyvūnų gabenimo. Aš esu įpratęs, kad pažadai bumerangų sugrįžta. Bet aš nenoriu, kad jūs ar kas nors kitas e, tais bumerangais švaistytumėtės į mane bet be bejonės, be iš įgyvendinimo pusės mes žiūrėsim, ką galim padaryti kartu su kitais komisijos nariais ir kaip galime organizuoti poveikio vertinimo studijas, siekdami pagerinti tam tikras taisyklės. Aš nesakau, kad mes iš esmės pakeisim transporto taisyklės, bet jas pagerinti bandysime. Ačiū. Ponas Zyber. Ačiū. Pane Borgai, aš esu paskutinis kalbėtojas. Jūs tikrai puikiai pasirodėte, kalbėjote aiškiai, protingai ir pabrėžite, jog visuomet laikysitės pagrindinių teisų hartijos. Tai yra labai svarbu mums, Europos parlamentarams. Aš norėčiau jūsų paklausti štai apie ką. Kaip jūs ketinate elgtis tokiais atvejais, kai iškyla problemų rengiant aplinkosaugos teisės aktus. Ar jūs ketinate konsultuoti su Europos parlamentu, kaip jūs ketinate su mumis bendradarbiauti, kiek dažnai pas mus atvyksite ir ar palaikysite glaudų kontaktą su Europos parlamentu. Mums tai yra labai svarbu. Mes turime būti tikri, jog jūs suprantate, jog Europos parlamentas yra svarbi institucija. Jums yra žinoma, jog mes, Europos parlamentas, neturime teisės teikti teisėkros iniciatyvas. Taigi, kaip jūs bendradarbiausite su mumis? Nemažai klausimų. Prašau. Be abejo, ne vienas žmogus čia sėdėdamas jums nepasakytų, ne, aš pas jūs daugiau nebeteisiu. Bet aš turiu atvirai jums pasakyti, kad aš stengsiuosi kiek įmanoma išlaikyti ryšį su vienintelė demokratiška ir tiesiogiai žmonių išrinkta ES institucija, kurios įgaliojimai buvo praplėsti po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Bet kiekvienam iš jūsų, nepriklausomai to, ar jūs pritarėte man ar ne, tiems, kas uh, nepriklausomai to, ar jūs palaikysite mano kandidatūrą, ar ją atmesite. Kad aš jaučiuosi labai gerai Europos parlamente, kadangi man pačiam yra tekę dirbti parlamente. Aš nesu tas komisijos narys, kuriam nėra tekę kada nors be, tiesiogiai bendrauti su uh, rinkėjais. Aš esu dirbęs parlamente ir dabar būsiu atsakingas parlamentui ir mano veiklą prižiūrėjęs Europos parlamentas. Tai suteikia man privalumų. Be abejo, galima būtų Europos parlamentą ignoruoti, galima būtų elgtis e, visiškai neatsižvelgiant Europos parlamentą. Tačiau jeigu jūs suvoksite, jog jūs išrinko žmonės, tuomet jūs suprasite, kad palaikyti kontaktą su Europos parlamentu visuomet. Maltoje paprastai, kai užduodami klausimai vyriausybei parlamente, diskusijos retai būna konstruktyvios, kadangi paprastai bandom užduoti klausimą kuris išryškintų silpnasis ministerijos vietas. Aš tikiuosi, kad čia mes dirbsime kitaip. Dėkuoju. Wir sind jetzt ans Ende der Fragerunde angelangt. Taigi, baigėsi klausimams skirtas laikas. Ir dabar aš galiu poniai jums suteikti žodį penkioms minutėms tam, kad jūs galėtumėt apibendrinti šį renginį ir po to kalbės ponas Harberis ir aš pats. Prašau, jūs turite penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad jūs taip maloniai su, manimi, su manim elgėtės šiandien, tai yra ta diena, kai mes minime mandagus elgesio svarbą. Aš manau, kad mums reikia tikrų dialogo ir visiškai nesvarbu, ar kas nors yra protingas ar ne. Svarbu yra būti savimi. Turiu prisipažinti ir tikiuosi, kad jūs man patikėsite. Jūs gaunate tai, ką matote prieš savo akis. Aš neturiu jokios slaptosios darbo tvarkės. Uh, neturiu jokių slaptų ketinimų. Aš tengiuosi atsakyti jūsų klausimus kuo išsameu ir atsiprašau, jei suklydau. Gal ir negalėjau atsakyti į visus klausimus, bet juk jūs suprantate, kad e, per tris savaitės neįmanoma visko išmokti. Tačiau jūsų entuzijazmas parodė man, jog jūs iš tikrųjų manote, kad šis portfelis yra svarbus? Mes kalbame apie realią politiką, realius klausimus. Parlamentarai visame pasaulyje turėtų vykdyti savo pareigą. Tai yra palaikyti tiesioginį kontaktą su rinkėjais. Kai aš susitikinėjau su rinkėjais, kai kas man pasakė, štai ką, mes teikime pasiūlymą ir tuomet parlamentas turi atlikti poveikio vertinimą ir žmonės buvo dėl to buvo pasipiktinę, kadangi jiems atrodo, jog jais nepasitikima. Jei aš dirbsiu Europos komisijoje, aš prisiminsiu tą klausimą, tą pastabą. Jei parlamentas priima sprendimą, tas sprendimas atspindi milijonų žmonių valią. jei bus patvirtinta mano kandidatūra. Aš pateiksiu pirmiausia ambicingą pasiūlymą dėl tabako pramonės reglamentavimo, tą padarysiu sausio mėnesį, iki kovo mėnesio pateiksiu dokumentą dėl kosmetinikos gaminių, iki 2013 metų vidurio pateiksiu pasiūlymą dėl gyvūnų gerovės ir Ketvirtas dalykas, kurį ketinu padaryti, aš stengsiuos dar daugiau dėmesio skirti tam, kad vis galiojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Aš tikiuosi, kad aš sugebėjau jūs įtikinti, kad nuo savo, nu pats uh, savo politinės karjeros pradžios, aš pradėjai tapau nacionalinės partijos, kai man buvo 17, aš rėmiau Europos idėją nepriklausomai nuo aplinkybių. Ir aš puoselėjau pagrindinės Europos vertybės, įskaitant ir visišką nediskriminavimą. Ir aš esu pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu ir tikiuosi, kad mums puikiai seksis bendradarbiauti. Dėkoju Jums, dėkoju Jums už Jūsų malonius klausimus ir linkiu Jums sėkmės ateityje. Ir tikiuosi, kad mes ateityje dar nekartą susitiksime. Ačiū. Pone Borg, dabar žodis Malkolmui Harburui. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš noriu visų pirma dar kartą padėkoti aplinkosaugos komitetui ir jums, jo pirmininku už tai, kad leidote man ir e, mano komiteto nariams suvaidinti svarbu vaidmenį šiame klausime. Tai svarbu, nes mes e, labai rimtai vertiname savo atsakomybę vartotojų apsaugos rytyje. Noriu pratesti pono Borgo mintį išsakytą pradžioje, kuomet jis kalbėjo apie tai, kad šis rytis apima e, europiečiams praktiškai rūpinčius klausimus. Manau, kad šiandien mes aptarėme nepaprastai daug dalykų, jūs sutikite daug minčių pamastymams. E, Ir jūs davėte labai daug svarbių pažadų šien, šios dienos popietę. Ir jeigu jūs būsite paskirtas, mes be abejo jų nepamiršime ir tikėsimės sąžiningo, konstruktyvaus ryšio su parlamentu ir tų įsipareigojimų vykdymo, jeigu parlamentas priims tokį sprendimą. Bet ir ponė e, pirmininkė, Noriu padėkoti Jums už tikrai labai sėkmingą ir gerai suorganizuotą klausimą, už tai, kad mums pavyko aptarti daugybę mūsų komitetų kompetencijoms priskirtų klausimų ir daugybę kitų klausimų. Ačiū. Ir kalbant apie administracinius dalykus, noriu pakviesti visus e, vidaus rinkos komiteto koordinatorius e, susirinkti 6Q2 salėje 18 val. 15 minučių ir mes apsvarstysime klausimo rezultatus ten ir aplinkosaugos koordinat, komiteto koordinatoriams savo sprendimą perduosime 19 val. šiandien. Ačiū. Mes šiandien tikrai rimtai ir svarbiai padirbėjome. Ačiū. Malkolmai Harbūrai. O užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad ši diena buvo praėjo gerai, Man atrodo, kad jūs šiandien puikiai pasirodėte, daktarė Borg. Atsižvelgiant į tai, kad jums buvo skirtas trumpas laikas pasiruošti, jūs turėjote mažiau nei tris savaitės. Ir manau, kad jūs atsakėte į visus klausimus ir pademonstravote, kad turite žinių, patirties, kad esate asmenybė. Tai labai aiškiai parodate, parodėte. Ir kalbant apie John Daly, tai jis visada buvo laukiamas svečias parlamente, jūsų pirmtakas. Jis buvo gerbiamas, bet manau, kad mums pavyko atskirti šiuos jo atvejį ir šį svarstymą ir aš noriu pasakyti, kad prieiga prie dokumentų bus užtikrinta ir tas klausimas, to, to, tos istorijos svarstymas bus užbaigtas. O šiandien pasisakydamas jūs aptarėte daugybę specifinių, specialių sričių ir kalbėjote. Mums svarbus yra tokie klausimai kaip tabako gaminių direktyva, jūs davėte pažadų ir mes reikalausime, kad tų pažaidų laikytumėtės, kai jūs vertinsime. Ir mes jūsų veiklą vertinsime pagal tai, kaip jums seksis laikytis duoto žodžio. Uh, komisijos nary, jūs busite komisijos narys, kuris atstovaus 500 milijonų vartotojų, o svarbiausias tiems visiems žmonėms dalykas yra jų sveikata. Ši sritis, e, už kurią būsite atsakingas, yra labai svarbi sritis. Jums ant pečių guls didžiulė atsakomybė. Noriu padėkoti už tinkamai surenktą klausimą šiandienos. Noriu pasakyti, kad čia tarptautinė mandagaus elgesio diena e, dominavo mandagus elgesys. Ačiū ir noriu padėkoti 15 skirtingų tarnybų. Atsižiūrint į tai, kad neturėjome daug laiko, mes sugebėjome surenkti šį e, klausimą per trumpą laiką. Norime padėkoti visoms tarnyboms, kurios prisidėjo prie to. Ir noriu pasakyti pakviesti aplinkos saugos komiteto koordinatorius į posėdį Dukūdų salėje. Tai yra čia, susitinkame 19 val. ir įvertinsime klausimo rezultatus. Dabar bus pertrauka ir linkiu visiems e, malonaus vakaro, kurie jau dabar yra laisvi po šio momento.